Tangas, tangas. Dear colleagues, would you please take your seats? Gerbiami kolegos, prašom sėsti. Sveiki. Pradėkime posėdį. Pirmasis punktas darbo tvarkė, tvirtinimas jos. Viskas gerai, mikrofonas veikia, klausia pirmininkas. Gerai. Pirmas punktas - darbo tvarkės tvirtinimas. Noriu padaryti keletą pranešimų. E, vyksta dėrybos dėl kompromisinių pakeitimų, taip pat iškilo techninių problemų. E, ir dėl to socialdemokratų e, pranešėja paprašė atidėti balsavimą iki kito posėdžio. Pone Vesfal, prašo atidėti balsavimą. Ar čia tik tai dėl techninių dalykų? Tai gal iki balsavimo galima išspręsti tas problemas? Ji kaip tik mane ir informavo, ponė Vestfal, kad negalima išspręsti tų problemų iki balsavimo. Apmaudu. Taip pat žinoma, kad ponas Felagi serga ir ponas Kovkas jį pakeis. Tai yra nacionalinės plėtros valstybės sekretorijos pavaduotojas. Ir tai yra septintas punktas. Ponas Felagi bus pakeistas kitų pareigūnų, kaip sakiau. Ponas Vogan yra čia, tai galima pradėti svarstyti kitą klausimą, bet dar jeigu sutinkate, tai darbo tvarkė patvirtiname. O toliau ketvirtas punktas - tausiai išteklius naudojant Europą. E, Derekas Vogan yra pranešėjas. Suteiksiu iškart žodį jam trumpam klausimo pristatymą. Ačiū pirmininkė, aš pabandysiu, taip galima trumpiau kalbėti. Tikriausiai kolegos žinote, kad mes teikiame nuomonę NV komitetui. Tai yra pirmas mūsų pasikeitimas e, nuomonėmis dėl šios nuomonės. Pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti tuo, kad e, taus, taupus išteklių naudojimas yra pavyzdinė iniciatyva pagal strategiją 2020 ir tai yra labai svarbus dalykas Europos piliečiams. Labai džiaugiuosi, kad ši iniciatyva yra patvirtinta. Taip pat e, reikia pabrėžti, kaip svarbu, kad regionų ir vietos valdžia yra įtraukiama į e, planavimą, kaip taupiai naudoti išteklius Aš manau, kad reikia tiek su vietos valdžia, tiek su regionais visiškai konsultuotis, kai valstybės narės rengia planus. Aišku, kiekvienas regionas yra skirtingas ir reikia į tai atsižvelgti tuos planus rengiant. Taip pat nuomonėje sakau, kad e, regionai ir vietos valdžia turi būti įtraukti į planavimą, kaip pagerinti vandens ir energetikos išteklių naudojimą, bet taip pat jos turi būti įtrauktos regionai ir institucijos vietos įgyvendinimą tų planų. Jau dabar daug regionų ir vietos valdžios e, struktūrų dalyvauja e, planuojant taupų vandens ir energetikos išteklių naudojimą. Bet aš kaip sakiau, reikia, kad e, būtų dar ir sinergijos užtikrintos, jau kai kur taip yra. Pavyzdžiui, mano regione Velse kiekviena vietos valdžios institucija turi savo energijos taupimo planą ir tai pateikiama Velso asamblėjai patvirtinti ir paskui žiūrima, kaip jisai įgyvendamas. Toliau naujų technologijų plėtoti, kad būtų galima taupiau naudoti išteklius, sumažinti uh, atliekas, taip pat reikia visus lygmenys e, valdysenos įtraukti nuo Europos iki vietinio lygmens į šiuos veiksmus. Toks yra mano trumpos nuomonės pagrindas. E, kolegos tikriausiai turės pastabų. Dar norėčiau pasakyti, kad terminas pateikti pakeitimams yra Liepos 14 diena, paskui e, mes balsuosime rugsėjo 19 dieną, o Envi komitė komitetas tikriausiai lapkritį balsuos. Taigi tiek trumpai, pirmininkė. Thank you very much indeed. Dėkoju. Suteiksiu žodį kitiem komiteto nariam. Erminė Mazonė šešėlinė pranešėja yra salėje? Taip, yra, tai suteiksiu žodį jai. Dėkoju, pirmininkė. Noriu pasveikinti pranešėją, parengus gerą dokumentą. Tausus išteklių naudojimas labai svarbus Europos vystimuisi. Ir šis tvarus vystimasis e, bus ypatingai svarbus akcentas Lenkijai kaip pirmininkaujančiai šaliai. Ištekliai neapsiriboja vien tik tai degalais arba iškastiniu kūru. Yra ir kitų išteklių, pavyzdžiui, maistas ir vanduo. Ir svarbu nepamiršti šių išteklių. Taip pat reikia pabrėžti ir regioninių valdžios institucijų vaidmenį. Beje, tai yra ir padaryta pranešime. Ir būtent šios institucijos taip pat turėtų koncentruotis į tai, kaip galėtų kiek galima tvariau ir tausiau panaudoti išteklius. Turime ieškoti kiek galima uh, veiksmingesnės ir efektyvesnės atliekų tvarkymo politikos ir mažinti maisto atliekas, vandens atliekas. Taip pat turime informuoti ES piliečius ir jie turi geriau suvokti, kad tam tikri ištekliai yra riboti ir turime juos tinkamai valdyti ir tvarkyti, kad išsaugotumėm dalį jų ir busimom kartom. Ačiū. Dėkoju. Frau Schroeder. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju pranešėjui už nuomonės projektą. Galiu pasakyti, kad jis tikrai paminėjo keletą labai svarbių dalykų, tačiau norėčiau paminėti ir tuos aspektus, kuriuos mes matėme ir komisijos dokumente. Tai yra Komisija pabrėžia, jog yra galimybė jau ir iš šios finansinės perspektyvos rėmose tam tikrus prioritetus, mm, atkreipti dėmesį į tam tikrus prioritetus, pakeisti atitinkamai finansinius išteklių paskirstimą. Ir tai yra labai svarbu, kadangi taip susidaro galimybė ir vietos valdžios institucijoms, regionų valdžios institucijoms daryti įtaką E, finansinių išteklių panaudojimo Europos e, Sąjungos lygmenių. Taip pat labai svarbus dalykas, mano nuomonė, yra tai, kad komisija tai sieja ir su ekonominiais aspektais. Aš manau, kad būtent e, bes, regionų ekonomikos vystimuisi tai yra labai reikšminga, pavyzdžiui, siekiant kurti žalias darbo vietas ir panašiai. Aš manau, kad tai iš tiesų labai tiesiogiai susiję su vietos ir regioninė ekonomika ir jos plėtra. Ir jai atsivertų naujos galimybės. Jo labiau, kad pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje yra rengiamos didelės programos, įgyvendinamos programos, kurios yra e, remiamos nacionalinės e, e, nacionalinių lygmenių. Taip pat labai svarbus dalykas yra pas tai, kad komisija sako, jog tausiai išteklius naudojanti Europa ir tam skiriamos investicijos turėtų parodyti, jog visos e, politikos rytis turėtų būti atitinkamai nukreiptos į, į tą tikslą kad e, nebūtų investuojama vien tik tai iš e, kažkokių pavienių šaltinių, pavyzdžiui, struktūrinių fondų. Į tai būtina atkreipti dėmesį. Taip pat yra gerai, kad pranešėjas minėjo įvairios e, suinteresuotus subjektus, tai būtų galima dar labiau užkristalizuoti. Ir dar vieną klausimą norėčiau pabaigoje pateikti. Man ne visiškai aiškus paskutinis antrojo punkto klausimas. Ką reiškia tai, kad e, politikos rytis ir e, kartais prieštarauja viena kitai, veiksmai skirtingose politikos rytise prieštarauja viena kitai. Kokius pasiūlymus, kokius sprendimus galėtų pasiūlyti pranešėjas? Pone Šmit. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pabrėžti kokia yra svarbi regioninė politika naudojant išteklius. Manau, kad jie jau įrodė, kad gali būti veiksminga, pirmiausia, energetikos srityje. Norėčiau priminti atitinkamų reglamentų pakoregavimą dėl pastatų energetinio efektyvumo. Noriu pasakyti, kad taip pat labai svarbu bendradarbiavimas tarp pasienio regionų. Būtent e, tokiuose e, regionuose galima veiksmingai tvarkyti išteklius ir tokiuose regionuose yra labai svarbus bendradarbiavimas su kaiminėmis šalimis. Tai tiek, ačiū. Dėkuoju, ponas Rori. Pone pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui, tai yra nuomonės projekto rengėjui. Aš vis dėlto norėčiau pasakyti, kad praeitįje mes savo komitete diskutavome apie Europos strategiją 2020 ir aiškiai pabrėžėme, kad valstybės narės turi prisimti tam tikrus įsipareigojimus, kuriuos reikia konkrečiai apibrėžti ir nustatyti, kaip reikėtų e, įtraukti šį procesą ir decentralizuotą e, lygmenį. Ir mes kalbėjome ir apie tam tikrą E, teritorinį paktą. Europa turėtų čia imtis veiksmų, kadangi valstybėse narėse mes turėtume nustatyti, kokie regionai, kokie, kokios valdybės turėtų e, dalyvauti šiame procese. Mes neturėtume, aišku, e, visko nustatinėti ir apibriežti patys. Yra įvairūs įvairios e, programos, e, įvairūs tikslai ir aš manau, kad ne dėl kiekvieno jo turėtume renkti savo kažkokias rekomendacijas ar panašiai ir viską, viską nustatinėti patys. Manau, kad regionams čia taip pat reikėtų steigti e, svarbu vaidmenį. Labiau, kad komisija apie tai taip pat kalbėjo ir reikėtų pabrėžti regionų vaidmenį kiekvienoje valstybėje narėje reikėtų nustatyti, kaip būtų tos iniciatyvos, tos pavyzdinės iniciatyvos atskirose valstybėse narėse ir skirtingose regionuose įgyvendinamos. Šešėlinis, šešėlinė pranešėja e, iš EPP frakcijos e, pasakė, kurie atvyks vėliau, pasakė, kad iš tiesų reikėtų daryti skirtumą ir e, reikėtų kalbėti apie tą regioninę iniciatyvą. O kalbant apie finansinius fondus, reikėtų nustatyti, kad valstybės narės taip pat turi galimybę e, e, spręsti, kokias lėšas ir kam skirti ir kur investuoti. Nes dažnai kyla klausimas, kaip būtų galima e, įtraukti savaldybės regionus į tų tikslų įgyvendinimą, kaip, e, kaip joms prisidėti prie tų e, planų įgyvendinimo. E, prie planų, prie kurių sudarimo, prie kurio sudarimo jos iš viso neturi galimybės prisidėti kol kas. Dar vienas dalykas, e, kurį norėčiau paminėti, Europos komisija jau e, kalbėjo apie e, energijos naudojimo efektyvumo reglamentą. Virš 40 milijardų bus skirta iš Europos komisijos pusės, tai yra per Europos e, investicijų banką e, paskolų formą. Taip atsiranda didesnė veiksmų laisvė e, kartu ir diskutuojant su bankais, kaip būtų galima panaudoti inovatyvius finansavimo instrumentus. Aš manau, kad mes galime pateikti neblogus instrumentus vietos bendruomenėms, regionams, tačiau mums reikėtų apibriežti kokiamis sąlygomis. Dėkoju. Vlasak, Ačiū, ponas Vlasak. Vlas... Ačiū, pirmininkė, ponės ir ponai. Norėčiau pakartoti tai, ką jau sakė kolegos. Mano nuomonė labai svarbu koordinuoti veiksmus atskiruose lygmenyse vietos regioninių. Taip pat reikia atkreipti dėmesį į nacionalinį lygmenį. Ir visi šie lygmenys turi būti tarpusavyje susiję. Taip pat reikia pagerinti E, koordinavimą veiksmų tarp pasienio regionų. Galvokime, galvokime apie tinklus, apie energetikos tinklus. Mes, e, jeigu gaminame energetiką, energiją elektros, pavyzdžiui, tai turime turėti priemonės ją transportuoti. Ačiū. Ponas Kelis. Ačiū pirmininkė. Noriu pasakyti, kad visiškai pritariu nuomonės pranešiai ponui Vaugan dėl to, kaip svarbu nuo pat pradžių visus procesus įtraukti e, vietos regionį lygmenį. Vienas žymus airių kirmės Amerikos politikas yra kažkada sakė, svarbiausias politikoje yra vietos lygmuo. Mes turime uh, E, užtikrinti, kad vietos valdžia tikrai būtų įtraukta į visą veiklą. Tačiau mums yra iškilę daug iššūkius. E, turime e, tikslus 20 metams, paskui 40, -iesiems, 50 -iesiems mes turime veiksmingai dirbti, nepamirškime, kas bus su gyventojais iki 50 metų bus 9 milijardai gyventojų žemėje. Reikia taupiai naudoti energetikos išteklius ir energetikos e, efektyvumas, taupus naudojimas išteklių yra labai aktuali tema, tai išti, išliks aktualu visą laiką. Reikia įtraukti regionę ir vietos valdžią į veiksmus, į politikos e, formavimą. Taip Galbūt, pavyzdžiui, moksliniai tyrimai gali būti atliekami centralizuotai, tačiau aplikacijos taikymas jau turėtų pasiekti visus lygmenis. Vietos regionų valdžia taip pat turėtų turėti galimybę numatyti tikslus e, savo regionų e, dalyvauti gyvendinant įvairias priemonės, taip pat reikia daugiau koordinuoti veiksmus Reikia žinoti, kur link mes žengsime ateityje ir tada iš tikrųjų pasieksime gerų rezultatų. Ačiū. Okay, Labai ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, pranešėjas teisingai pabrėžė savo e, nuomonės projekte, kad regioniniai fondai šioje srityje vaidina esminį vaidmenį. Aš manau, kad tą vaidmenį būtų galima dar labiau pabrėžti, ypač uh, atsižvelgiant į strategijos 2020 įgyvendinimą, kadangi tausus išteklių naudojimas yra esminis dalykas šiame kontekste. Reikėtų pas, pasvarstyti, kiek komisija e, galėtų prisidėti prie e, vietos e, projektų įgyvendinimo, skatinimo ir kaip būtų galima dar labiau dar efektyviau įgyvendinti tikslus nustatytus e, strategijoje skirtai, skirtoje tausiai išteklius naudojant, e, tausiam išteklių naudojimui. Vietos savivalda čia iš tiesų turės mini vaidmenį, e, kalbant apie šios politikos įgyvendinimą, pavyzdžiui, atliekų tvarkymą, E, kuriant tam tikras atliekų surinkimo sistemas ir panašiai. Čia mes galime pasistengti, ieškoti sprendimų, mm, kurie, e, ieškoti, kurie, kurie sprendimai labiausiai pasiteisino vienoje ar kitoje savivaldybėje, regione. Ir taip pat kurti kažkokius tai e, geriausios praktikos mainimosi tinklus skatinti tų tinklų plėtrą, kad galėtume tuos e, e, problemų sprendimo būdus, kurie ypač gerai pasiteisino ir e, jais dalintis, juos visai skleisti visoje Europoje. Ir parodyti, kurie, kurios savivaldybės, kurie regionai yra pavyzdiniai vienoje ar kitoje srityje siekiant tausaus, taus, išteklių naudojimo tausumo tikslų. Tai ir turėtų būti pagrindinis kelias siekiant e, e, skatinti tausų išteklių naudojimą Europoje. Kiek aš žinau, yra tikrai labai daug įvairių sprendimų vietos lygmenyje, kurie pasiteisino, tačiau daug kas apie juos nežino, paka, jų sklaida nėra pakankamai užtikrinama ir aš manau, kad reikėtų būtent tą skatinti Europoje. Dėkuoju. Äh, Ačiū, ponios Morkova.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 Iškilo problemų dėl garso. A, ok. Vymenį mikrofoną. Yes, Počujete ma? Môžem? Počujete ma? Môžem? Nie? Mám mikrofon. Zapnutý. Ne. Halo. Sorry. Poď bližšie, poď bližšie. Nie, nie, halo. Nepočuť. Uh, translate. Počuť? Môžem? Yeah, you can, you, you can OK. <laughs> Dobre. Takže... Atsiprašome, iškilo techninių problemų. Negalime kol kas išversti kalbėtojas. Na to, čo je dôležité pre efektívne využívanie zdrojov, to je regionálnu a miestnú úroveň. Taigi, kas yra svarbu, apie ką kalbėjo nuomonės pranešėjas? Jis pabrėžė, kokie svarbus yra e, vie, kokia svarbi yra regionė, vietos valdžia. Aš turiu tam tikrų statistinių duomenų iš Slovakijos. Slovakija 18,5 procento lėšų te panaudojo per šį programavimo laikotarpį. Ji pasirodė be neprasčiausia iš visų valstybių narių. E, problemų kyla dėl to, kad regionis ir vietos lygmo nėra pakankamai įsitraukęs į plėtros veiklą. Dėl to palaikau penktą punktą, kuriame sakoma, kad valstybėms narėms yra patariama subnacionalinių lygmenių iš anksto nustatyti prioritetus, tai yra labai svarbus dalykas ir jį reikia paremti. Ačiū. Okay, any... Labai ačiū, ar kas nors iš komisijos dar norėtų pasisakyti šiuo klausimu. Ponas Mose, prašom. Labai ačiū, pirmininkė. Ponės ir ponai, gerbiami nariai, mes labai sveikiname komiteto reakciją. Noriu pabrėžti, kaip svarbu, kad įsitrauktų visi valdymo lygmenys, ypač regioninis vietos lygmuo į veiksmus. E, politinių krypčių yra daugybė kuriuose veikiama. Dėl to reikia, kad piliečiai aktyviai dalyvautų nevyriausybinės organizacijos, miestai, miesteliai, tam, kad būtų galima užtikrinti veiksmingus sprendimus, gerą įgyvendinimą. Ir europinis bei nacionalinis lygmuo kartais gali sukurti platesnę tik tai sistemą, e, bendrasias paskatas numatyti, pavyzdžiui, teisingai nustatyti kainas E, užtikrinti, kad tikrai nebūtų naudojama tam tikrų kenksmingų medžiagų arba ribotai jos būtų naudojamos, tačiau pats e, visų priemonių įgyvendinimo e, visa esmė yra vietos lygmenyje. Iniciatyva yra sėkminga, reikia taip pat pagalvoti. Apie pavyzdinės iniciatyvas tai yra labai geras dalykas, turime žiūrėti, kaip galėtume panaudoti bioįvairovės skatinimo srityje, e, atliekų tvarkymo srityje, papildomai prie energetikos. Energetika yra vienas iš didžiausių mūsų iššūkių, tai yra susijęs su klimato kaita, su saugumu apsirūpinant energetinių ište, energetiniais ištekliais reikės daug investicijų per ateinančius metus, e, siekiant užtikrinti taupų energetikos išteklių vartojimą. E, energetikos direktyva, energetikos e, veiksmingumo direktyva rengiama, vyks darybos šiais kitais metais dėl jos, glaudžiai dirbsime su Europos parlamentu. Uh, Ir taip pat tikimės jūsų politinės paramos tam, kad galėtume priimti sprendimą kaip galima greičiau, nes nebegalime laukti. Taupus energijos naudojimas yra pigiausias ir paprasčiausias būdas užsitikrinant pakankamus energetikos išteklius ir mažinant mūsų priklausomybę nuo importo. Taip pat norėčiau pastebėti tai, kad regionų komitetas labai yra įstraukęs šią veiklą, jis pateikė savo nuomonę, su jo konsultuojamasi, jis taip pat yra pabrėžęs, kaip svarbu, kad vietos regionė valdžia dalyvautų aktyviai visuose veiksmuose ir labai taip pat pozityviai atsiliepia regionų komitetas apie pavyzdinę iniciatyvą. Uh, Pavyzdinė iniciatyva dėl išteklių taupaus e, naudojimo yra viena iš šešių iniciatyvų gyvendamų pagal e, strategiją Europa 2020. E, ji yra susijusi su maždaug dešimčia skirtingų e, sričių, įskaitant žuvininkystę, žemės ūkį, e, ekonomiką, transportą, klimato kaitą, regioninius e, klausimus Reikia numatyti deramos finansavimo šaltinius ją įgyventinant ir taip pat išvengti trinties, kuriant finansavimo priemonės. Reikia, kad parlamentas, valstybės narės, deramai, komisija deramai e, veiktų ir numatytų geriausią būdą. Komisija dabar yra pateikusi pasiūlymą dėl biudžeto peržiūros 29 birželio, paskui reikės parengti konkretų pasiūlymą ir dėl regioninės politikos. Mums e, reikia užsitikrinti, kad finansavimas krizės laikotarpiu, kurio nėra labai daug, būtų uh, E, panaudotas kaip galima geriau, kad būtų įgyvendinti visi tikslai ir kad e, regioninė plėtra būtų susijęta su išteklių taupių naudojimu, su bioįvairovės užtikrinimu, transportu ir e, kitomis sitimis. Komisija laukia tolesnio bendradarbiavimo su jumis, su jūsų komitetu ir kitais komitetais. Keli komitetai dalyvauja E, šioje veikloje, galvojame apie daugia pakopę valdyseną, apie skirtingas politikos kryptis, reikia galvoti apie pasirengimą, pačią struktūrą ir politikos priemonių įgyvendinimą bei vertinimą. Visi veikiai turi būti įtraukti, mes turime pasiekti piliečius, aiškiai pasakyti jiems, kodėl tą darome. Taip pat reikės paaiškinti, kokios yra geriausios išeitys, sinergijos ir taip pat kas yra svarbiausi dalykai, kodėl reikia padaryti tam tikrus pasirinkimus, galbūt ne visi bus patenkinti visais sprendimais, bet reikia e, diskusijų, reikia paaiškinti, kodėl to reikia, žmonių nuomonė reikia atsižvelgti, jie turi turėti galimybę pasisakyti ir tikiuosi, kad didžioji piliečių dauguma pritars mūsų veiksmams. Dėkoju. Dėkoju visiems kolegoms už diskusiją. O dabar e, kviečiu nuomonės pranešėją Dereką Boganą. Prašom apibendrinti diskusiją. Dėkoju pirmininkė, dėkoju visiems kolegoms už pasisakymus. Aš beveik viskam pritariu iš to, kas buvo pasakyta kolegų. Labai prasmingi buvo jų žodžiai. Paminėsiu keletą punktų, kuriuos jie iškėlė. E, pirmiausiai buvo pasakyta, kad mes turime kalbėti ne tik tai energetiką, vandenį, kūrą. E, kiti ištekliai taip pat labai svarbus, kaip kad mineralai ar e, kiti ištekliai. Aš pamiršau pasakyti pradžioje, kad mes turime ne tik įvairius e, vyriausybės valdymo lygmenys įtraukti, bet ir piliečius. Ir reikėtų nuomonė atspindėti šį požiūrį. Taip pat buvo paminėta antroji pastraipa, joje kalbama apie tai, kad reikės daryti pasirinkimus ir kolega iš komisijos e, apie tai kalbėjo E, kol kas matome, kad dažnai politikos priemonės kertasi ES ir dėl to yra problemų dėl finansavimo. E, pavyzdžiui, transporto dalykai kolegų nuomonė gali e, kirstis su tam tikrais aplinkosaugos tikslais. Reikia apie tai kalbėti, reikia diskutuoti dėl šių dalykų ateityje. Taip pat buvo e, pasakyta, kad reikia pakoreguoti egzistuojančias programas, kad būtų galima užsitikrinti taupų išteklių naudojimą. Noriu pasakyti komisijai, kad parlamentas bandė tą padaryti supaprastinant e, politiką kovos su klimato kaita srityje ir kad tai atspindėta, pavyzdžiui, strategijoje 20, Europo 2020 ir tai turi būti e, atspindėta. E, daugiametėje finansavimo, finansavimo programoje, e, kurios e, projektas praskelbtas praeitą savaitę. Reikia naudu, galvoti apie energijos taupimo priemonės. Aš E, su kolega Vojtseku lankiausi Lenkijoje, mes e, vandenvalos e, renginius aplankėme ir pamatėme, koks tai yra geras, geros veiklos pavyzdys. Man regis reikia žiūrėti tokius pavyzdžius, pasitelkti juos kaip pažangę geriausią praktiką ir skatinti jais sekti visą Europos Sąjungą. Kolega Vanistelroj labai svarbų dalyką pastebėjo. Jis sakė, kad reikia bendradarbiauti su vietos valdžia ne tik galvant apie energetikos išteklių taupimą, bet ir galvant, kaip finansuoti infrastruktūrą. Penktoje sanglodos aptaskaitoje apie tai kalbama. Ten e, kalbama apie tai, kad reikia e, rengiant komisijai plėtros infrastruktūros programas vietos valdžios struktūros turėtų e, būti įtrauktos. Reikėtų galbūt rasti ir formalesnį būdą ar mechanizmą, kuris užtikrintų, kad vietos valdžia ir regionai būtų traukti į sanglaudos politiką ir į kitas sritis kaip taupų išteklių naudojimą. Kolegos e, pastebėjo labai įdomių dalykų. E, Ir aš tikiuosi, kad iki termino bus pateikti įdomus ir geri pakeitimai iš šio klausimo. Ačiū kolegos. Pakeitimus galite teikti iki Liepos 14.12 valandos. Dabar galime pereiti prie penkto darbo tvarkės punkto. Parlamento pozicija dėl 2012 biudžeto projekto su tarybos pakeitimais visi skirsniai. Suteiksiu žodį ponui Surjan. Ačiū pirmininkė. Kolegos. Paminėsiu tris svarbiausius dalykus. Europos komisija paskelbė savo pasiūlymą dėl kitų metų biudžeto projekto ir norėčiau pristatyti mūsų komiteto poziciją. Antra, žinome, kokie yra tarybos ketinimai keisti šį pasiūlymą ir turime apsispręsti, kokia bus mūsų pozicija šiame komitete. Trečia, turime aptarti ir techninius tam tikrus sunkumus bei problemas dėl laiko grafiko, kurios kils. Esu parengęs savo nuomonę ir tvirtinant šią nuomonę taip pat gali kilti tiek techninių, tiek laiko problemų. Tad visų pirma, kokia yra komisijos pozicija dėl biudžeto projekto 2012-iesiams? Na, ta pozicija aiškiai yra atspindėta ir jie atitinka iš esmės ir mūsų poziciją. Galėtumėm sutarti dėl kitų metų biudžeto ir tai būtų tikrai geras sprendimas. Galima būtų pritarti komisijos pasiūlymui, tas pasakytina apie pirmą B kategoriją. Pirmojoje B kategorijoje Europos komisija aiškiai pasako, jog suvokia, kad baigėsi tas septynių metų programavimo laikotarpis, programos įsibėgėjusios. E, suvokiame, kad valstybės narės ne visuomet e, panaudoja tas lėšas, kurios buvo skirtos, tačiau dabar jau turime naujus duomenis, kurie rodo, kad valstybės narės dalyvavo aktyviai, programos eina į pabaigą ir buvo atlikti atitinkami mokėjimai. Labai svarbu, kad mes akcentuotumėm tam tikrus dalykus. ES tikrai turi labai gerą priemonę įgyvendinti strategiją 2020 ir tai galima padaryti per regionų politiką. Būtent regionų politika padės e, pasiekti Europą 2020 tikslų. Ką rekomenduoja komisija? Asignavimai mokėjimams turi būti didinami 3,4 procento 8,4 procentais asignavimai mokėjimams, o asignavimai įsipareigojimams 3,4 procentais turi būti didinami. Tad e, toks yra pasiūlymas ir komisija, aišku, atsižvelgia ir į realią padėtį. Toliau, kaipgi dėl tarybos pozicijos. E, praeitą pusantros valandos aš e, skyriau Lenkijos, kaip pirmininkančios šalies atstovams, buvau susitikime su jais ir iš jų gavau naujausią informaciją apie tai, kaip vyksta dėrybos taryboje. Ir dabar galiu pateikti gerų žinių šiam komitetui. Tarybos nuomonė sanglaudos politika yra prioritetinė politikos sritis. Tai atsispindi ir tarybos išvadose. Kaip tai yra atspindėta tose išvadose? Jei pažiūrėsite į įsipareigojimų lygį, taryba to ligmens neliečia. Kiek siūlo komisija, tokiam skaičiui pritarė ir taryba. Tačiau, kolegos, dar negalime džiaugtis ir tuoj paaiškinsiu, kodėl. Jei pažiūrėsite į asignavimus mokėjimams, pamatysite, kad padėtis visai kito, kitokia. Nes 1,3 milijardais eurų buvo sumažinta suma, kuriai pritarė taryba. Ką tai reikš praktikoje? Europos komisija siūlė didinti 8,4 procento, o taryba vietoj to patvirtino tik tai padidinimą 5,2 procento. Tad kaip viskas atrodo dabar? Dėl asignavimų mokėjimams. Taryba tikrai nenorės keisti savo padėties. Dabartinėme dėrybų etape mes e, negalime dar manyti, kad tai yra galutinė pozicija. Aišku, negalime per daug su jais ginčytis. Nepamirškime, kad dar tai yra tik tam tikras uh, dėrybų etapas. Nepamirškime, kad mes esame komitetas, kuris dirba su sanglaudos politika, bet vienai par kitai pabrėšiu, kad mums tokia tarybos pozicija nepriimtina. Turime jų pozicijai nepritarti dar ir todėl, kad negalime leisti tarybai domėtis tik tai tuo galutiniu skaičiumi, galutiniu rezultatu ir galutiniu biudžetu. Panašu, kad jiem visai neįdomu, kaip tos lėšos biudžetai yra pasiskirščiusios, kokios yra proporcijos. Jiem įdomu tik tai galutinis skaičius. Panašu, kad vyks tikrai tam tikras mūšis ir karas tarp biudžeto eilučių, tarp biudžeto kategorijų, na, o mes savo biudžeto kategorijos tikrai negalime atsisakyti. Mano nuomonė, Europos komisijos pateiktas pasiūlymas buvo labai realistiškas ir tai yra dar viena iš priežasčių, kodėl mes negalime pasiduoti, turime ir toliau kovoti. Turime išnagrinėti visas galimybės, juk galiausiai mes dažniausiai susitarėme dar tam tikro mokėjimų lygio ir galiausiai taryba, komisija ir parlamentas susitarė ir dar pridedame, kad jai būtina sanglaudos politikai bus skiriami būtini mokėjimų lygiai ir kiekiai. Aš beje e, tarybai pirmininkaujančiai šaliai e, uždaviau konkretų klausimą. Aš jų paprašiau pateikti man pavyzdį, e, kad jie parodytų, kada tai buvo įvykdyta praktikoje. Tai yra, kai sanglaudos politikai buvo skirta papildomai lėšų, nes akivaizdžiai jų reikėjo. Man atrodo, kad nepaisant to, jog yra toks susitarimas, realiai praktikoje niekada toks principas nebuvo įgyvendintas. Man atrodo, jeigu jau mes susitarėme, jeigu pasirašom tokį susitarimą, tai turime jo laikytis, bet dėje man jokio pavyzdžio taryba nepateikė. Manau, kad šį klausimą dar reikės kelti ir rudenį. Aš norėčiau padėkoti mūsų komiteto sekretoriatui. Noriu padėkoti jiem už darbą, už pagalbą. Esame parengę nuomonės projektą ir mes bandėme numatyti, kokia bus tarybos pozicija. Aišku, tame e, projekte nėra jokių konkrečių skaičių. Na, o kalbant apie mūsų komitetą, tai priminsiu, kad tokią praktiką užsiimam kiekvienais metais, teikiame pakeitimus ir per tuos pakeitimus mes bandome vėl gražinti tuos skaičius, tuos pirminius skaičius, kurie buvo pasiūlyti preliminariame biudžeto projekte. Taip darydavome visą laiką, tačiau po Lisabonos įsigaliojimo jau nebegalime kalbėti apie preliminarų biudžeto projektą, galim kalbėti tik tai apie biudžeto projektą. Vienaip ar kitaip, tie skaičiai, kurie dabar teikiami, yra preliminarūs, tačiau jiem pritarti negalime, turime stiprinti savo dėrybinę poziciją ir turime reikalauti kitokių skaičių. Turime teikti tokius pakeitimus, kuriais siektumėm, kad būtų atstatyti tie skaičiai ir tos sumos, kurios pačioj pradžioj buvo siūlomos komisijos dokumente. Mes e, eilinį kartą nuspėjome, e, ko sieks taryba per savo pasiūlymą. Tai yra, jie koncentravosi į bandomuosius projektus Ir būtent į šį aspektą reikėtų atkreipti dėmesį. Bet iš mūsų komiteto buvo dėl šio konkretaus klausimo pateiktas tik tai vienas pasiūlymas. Ką aš apie jį manau? Na, jei yra tokių bandomųjų projektų, kurie tebe vyksta, tai juos ir toliau turime remti. Ir yra dar vienas naujas pasiūlymas, kuriam, manau, mes turėtumėm pritarti. Ir tas pasiūlymas, beje, mano nuomonė, yra labai geras ir labai jautrus. Tai yra, kaip ir toliau tęsti numatytus darbus per likusi laiko grafiką. Jei neklystų, kitas mūsų komiteto posėdis vyks rugsėjo 19 dieną. Tai reiškia, kad pakeitimų pateikimo data sueis anksčiau nei įvyks mūsų kitas posėdis. Aš e, siūlyčiau dvi išeitis ir jas abi dabar ir pristatysiu. Pirmoji išeitis būtų tokia. Pasinaudoti tą paskutinę rūpjūčio savaitę 29, 30, 31 dienomis ir surenkti neeilinį posėdį. Ir per tą neeilinį posėdį mes galėtumėm aptarti tuos pakeitimus, kuriuos teiksime e, regi komiteto vardu. Ir per tą neįlinį posėdį galima būtų patvirtinti tuos pakeitimus. Tačiau tai reiškia, kad dar iki vasaros atostogų mes jau turime parengti tuos pakeitimus, kad būtų pakankamai laiko juos išversti nes turime tokią taisyklę, kuris sako, kad pakeitimai turi būti išveis, išversti į visas kalbas, kad galėtumėm juos tvirtinti ir svarstyti, bet to per tą neįlinį posėdį mums reikės ir kvorumo. Na, nežinau, ar visos šios e, sąlygos yra e, realistiškos, ar galėsime tikrai visas jas atitikti. Būtent todėl sekretariatas pateikė antrą alternatyvų pasiūlymą, antrą tą išeitį kurią turėjo pristatyti pirmininkė, bet aš pristatysiu dabar tą sprendimą. Tad pasiūlymas toks. Jei po dabartinės diskusijos komitetas pritars pasiūlymui remti sumas, kurias siūlo komisija, Ir jeigu mes norėsime tokių pat sumų kaip komisija, jeigu norėsime gražinti tas sumas, kurias siūlė komisija, jeigu mes norėsime išreikšti paramą bandomiem projektam, jei komitetas tam pritars, tai tuomet aš, kaip pranešėjas, dirbsiu kartu su mūsų pirmininkė ir galėsiu pateikti tuos pakeitimus. Tad galima sakyti, kad jūs man dabar suteiktumėt iš esmės tam tikrą mandatą, tam tikrus įgaliojimus Arba, jei norite, tą mandatą galite man suteikti rugsėjo 19, todėl kad realiai bus tvirtinamas šis pranešimas rugsėjo 19. Ir e, to, to dokumento, to pranešimo preliminarią versiją dabar kaip tik ir turite. Jei neklystų, koordinatoriai jau detaliai aptarinėjo šį pasiūlymą ir e, pirmininkė e, tokia ir yra dabartinė padėtis, tokia turime veiksmų laisvę. Ir aš tikrai pasikliausiu komiteto narių išmintimi ir tikiuosi, kad jie teisingai pasirinks vieną iš dviejų sprendimų. Labai ačiū, ponė Surjanai. Ponas Derekas Voganas, prašom. Dėkui, pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui už labai puikų, platų, išsamų pranešimą dėl, ir dėl to, kad pateikė informacijos naujausios apie kitų metų biudžetą, e, komitetas laikosi nuomonės, kad komisijos pasiūlymas dėl biudžeto e, turi apimti minimalų padidinimą, jeigu norime e, pasiekti savo tikslų. Kaip pranešėjas sakė, kalbama apie 1B kategoriją ir 0,4 procentų 8,4 procentus. Bet dabar E, sakoma, kad taryba nori sumažinti šį padidinimą iki tik tai 5,2 procentų ir tai būtų 1,3 milijardais mažiau negu kad e, siūlė komisija, 700 milijonų mažiau e, vis regionės plėtros fondui, 4 milijonais eurų mažiau Europos socialiniam fondui ir taip pat atitinkamai kitiems E, fondams sumažės lėšos. Valstybės narės, e, kurios netgi turi regionus, kuriems teikiama pagalba iš sanglaudos struktūrinių fondų, kaip kad Jungtinė karalystė, kartais laikosi e, nepalankios nuomonės regioniai politikai. Aš labai džiaugiuosi, kad Velso nacionalinė asamblėje bent jau šiek tiek kitokios pozicijos laikosi ir tikimės, kad 12 metams ir ateityje vis tik tai padidinamas e, lėšų bus didesnis. Reikia spausti visas valstybės narės, kad būtų užtikrinta, jog sanglodos politikai tiek 12 metais, tiek e, kitoje finansinėje perspektyvoje būtų numatyta pakankamai lėšų. Praeitą savaitę uh, E, Strasbūre, kai prisistatė Lenkija, pristatė savo pirmininkavimo programą, e, jos atstovai kalbėjo labai palankiai apie struktūrinę ir sanglaudos politiką. Man atrodo, kad dabar turėtume pasitelkti Lenkus ir kitas valstybės narės ir siekti, kad būtų pakankamai lėšų numatytas sanglaudos politikai. Taryba, kaip tikimasi, pasiūlys e, sumažintą skaičių sanglaudos politikai finansuoti ateityje, bet tai. Uh, reikia, kad e, siekti, kad pirmininkaujantis šalis regionai tartų savo poziciją. E, viena iš pozicijų svarstyti šį klausimą būtų rūpiučio 28 diena. Kita galimybė pirmininkė ir pranešėjas galėtų bandyti siekti atstatyti skaičius, kurie buvo pateikti pirminėme e, variante ir aš manau, kad pranešėjas e, parems tokią poziciją. Ponas Kelis. Labai ačiū. Taip pat norėčiau pasidžiaugti puikiu klausimo pristatymu, kurį padarė ponas Surjanas. Aš tikiuosi, kad reikėtų, kad bus įmanoma išlaikyti finansavimą bent jau pagal e, šių metų lygmenį, praėjusių metų lygmenį. Uh, Svarbu tai ne tik valstybėms narėms, bet ir visiems piliečiams. Svarbu, kad pinigai išleisti ES lygmenių sukurtų papildomos vertės ir kad jie būtų dar vertingesni ir geriau panaudoti negu tie pinigai, kurie bus skirti valstybių narių lygmenių, nes kitaip nukentės tik piliečiai. Mes turime būti kur kas aktyvesni, nustatydami ribas e, regioniai politikai struktūriniams e, fondams, kai mes įstojame Europos bendryje 73 metais, mūsų BVP sudarė tik tai 15 procentų nuo e, BVP Europos bendrijos vidurkio, o paskui mes tapome keltų tigrų ir iš tikrųjų labai Pamatėme labai e, gerai visus privalumus Europos, e, narysės Europos Sąjungoje, gavome labai daug paramos iš e, Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Taip pat reikia nepamiršti, kad įgyvendinama, siekiama gyvendinti daug projektų, bet valstybių narių lygmenių jie nėra sėkmingai gyvendami, žmonės e, nusivyliais, nes taip pat nemato naudos. Mes turėtume e, siekti kovoti su neigiamomis tendencijomis tiek žiniasklaidoje, tiek e, politikų sluoksniuose, nes valstybės narės kai kurios siekia savo tikslų. O dėl kitų metų biudžeto e, E, projekto dar pasakysiu, kad e, kalbam apie Atlanto strategiją, e, Europos Sąjungoje vyks forumas šio klausimo. Ir tai e, turbūt dar kartą pademonstruos, kaip svarbu yra plėtoti regioninę politiką Atlanto e, regionuose vandenino. E, Ir mes turime suvokti, kad laukia daug mūsų uh, iššūkių tiek komisija, tiek, tiek parlamentas per ateinančius uh, porą metų su jais susidurs, bet turime būti pasirengę. Ačiū, norėčiau pateikti trumpą pastabą dėl e, visos darbo tvarkos, dėl, dėl darbo eigos. Aš manau, kad mes galėtume pritarti pranešėjo pasiūlymams. Uh, Turime tam tikrų pasiūlymų dėl, dėl kai kurių jūsų pastabų, kurias jūs esate surašę. Dėl skaičių pakeitimo mes visiškai su jumis sutinkame. Mes tiesiog norėtume kai kurias pastabas, kurios, kurias jūs esate surašę, taip pat papildyti, kadangi e, komisija čia taip pat yra, e, ketina daryti pataisimų. Ir dėl to mes galėtume jau dabar pasirenkti tiems busimiems pakeitimams Aš jau seniai dirbu parlamente ir mes visuomet e, prieš nustatant struktūrinių fondų e, lėšų dydį aktyviai tardavomės dėl skaičių. Ir jeigu, e, kuomet komisijos narys pradeda dėrėtis, kuomet imamės dėrėtis su komisija, tuomet mums reikia būti suderinus visas pozicijas tarpusavyje. Ir tokia yra įprasta tvarka. Ir iš tiesų Mes kalbame ne apie naujas sumas ir labai svarbu sutarti dėl bandomųjų projektų. Aš manau, kad mums tikrai reikia e, susitarti dėl tų e, paskutinių detalių, paskutinių pastabų, kad nekiltų jokių kliučių ir problemų, kai kalbėsime apie struktūrinių fondų lėšas. Ir e, norėtume, kad tos mūsų smulkius pasiūlymus jūs po to įtrauktumėte į savo pranešimą. Uh, Ponas Šurian. Like Uh, Ar norite pasisakyti apibendrindamas diskusijas? Igen, elnök úr, mert néhány nagyon fontos dolog hangzott el, amire reagálni kell. Taip, pirmi... Pirminkė buvo pasakyta keletas svarbių pastebėjimų ir aš norėčiau sureaguoti. Visi kalbėjo apie konstruktyvų požiūrį, jo svarbą. Niekas nepasakė prieš e, mintį surenkti neįlinį posėdį rūpjūtį. Tikiuosi, kad pavyks tą padaryti. Galbūt koordinatoriai jau yra apsisprendę dėl jo. Taigi rūpjūtį vyks toks neįlinis mūsų posėdis. Turime mes jausti labai rimtą prieš savo piliečius. Tokia mintis išsikristalizavo diskutuojant su pirmininkaujančia šalimi Mes turime įrodyti, kad ES brangiai nekainuoja. Mes tik tai vieną procentą visko naudojame, taigi sąjunga nekainuoja daug. Kitas dalykas, mes turime aiškiai piliečiams pasakyti, kad mes labai veiksmingai lėšas panaudojame. Aišku, žiniasklaida visuomet rašo apie tai, kaip nederamai lėšos panaudojamos, bet tai yra tik labai nedidelė dalis visų lėšų, nereikšminga dalis vidut, apskritai galime pasakyti, kad ES veiksmingai ir efektyviai naudoja lėšas per e, krizę. Galima sakyti, kad jau krizė praeitįje. Mes jau iš jos brendame, bet krizė e, parodė, jog valstybės narės struktūrinius fondus naudoja veiksmingai savalaikiškai ir jeigu jos veikia gerai, tvarkosi gerai su lėšomis, tai joms ir krizės e, kontekste sekėsi geriau. Lenkija yra puikus pavyzdys tokių veiksmų. E, Lenkijos, Lenkija yra vienintelė šalis ES, kurios BVP nesumažėjo. Jis visuomet buvo, augimas buvo visuomet e, daugiau kaip nulinis. Ir man atrodo, kad tokią žinią turime siūsti piliečiams. Aš norėjau angliškai pasisakyti apibendrinamas diskusiją, bet vis tik tai kalbu vengriškai, galbūt manęs klausosi rinkėjai Vengrijoje, tai noriu pasakyti vengriškai, kad esu pasirengęs dirbti toliau, kad sieksime kompromiso, esu jiems pasirengęs. Tikiuosi, kad mes galėsime rugsėjai, rugsėjo 19 aptarti pakeitimus ir balsuoti dėl jų. Balsuoti dėl projekto e, nuomonės rugsėjai. Nebus jokių problemų, galėsime aptarti e, visus pakeitimus ir kaip įprasta, galbūt reikės padaryti žodinių pakeitimų. Dėkuoju. Thank you very much, Mr. Rapporteur. Mr. Van Nistelrooy, please. Dėkoju, kolega Van Nistelrooy. Pane pirmininkė, jeigu yra laikomasi skirtingų nuomonių komitete, tuomet bus sunku apsispręsti. Tačiau jeigu visi sutarėme dėl to, kad e, pasitelksime tas, tuos skaičius, kuriuos siūlo komisija ir kad bandomieji projektai ir toliau turi būti remiami, e, darant dar didesnį spaudimą, kad tas, tas finansavimas nebūtų nutrauktas, atsižvelgiant į labai gerus pavyzdžius, pavyzdžiui, Lenkijoje. Tačiau yra ir neigiamų pavyzdžių, kuomet neaptinkamai panaudotos lėšos būdavo. Ir dėl to manyčiau, kad tokie projektai geriausiai padeda įveikti krizę regioninėme lygmenyje. Tad juos būtina skatinti. Jeigu mes visi daugiau mažiau dėl to sutarėme, tuomet manau, kad galėtume taikyti tą sutrumpintą procedūrą. Dėkui. Okay, thank you, thank you. Dėkoju. Ačiū visiems. Kadangi nieks neprieštarauja pranešėjo pasiūlytai procedūrai, tai mes jį įgaliosime tartis dėl biudžeto projekto ir data, iki kurios galite teikti pakeitimus, yra Liepos 27. Ja, von meiner Seite schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Labą dieną, ponios ir ponai. Kitas mūsų darbo atverkės punktas yra makroregioninių strategijų raida, jos įvertin, jų įvertinimas, ypač e, dabartinė praktika ir perspektyvos, ypač viduržėmio jūros regione. E, pirmiausia, norėčiau suteikti žodį pranešėjui, ponui Alfonzi. Merci, monsieur le président. Donc, pour... Dėkuoju, pirmininkė. E, mes pirmą kartą svarstame šį klausimą, keičiamės nuomonėmis. Noriu pasakyti, kad aš mielai laukiu jūsų komentarų, jūsų nuomonių šiuo klausimu. Ši tema gali būti įdomi daugeliui parlamento narių, kurie kilia iš šio regiono. Makro e, regionų strategija jau keletą metų veikia, komisija yra pasiūlysi naujus, pateikus naujus pasiūlymus šiais metais. Uh, ir buvo įgyventa keletas e, sėkmingų dalykų, pavyzdžiui, tvari aplinka, regiono klestėjimas, e, e, saugumo dalykai. Mes turėtume galvoti, kaip tobulinti šią strategiją, taip pat nepamiršti kitų iniciatyvų, kurios yra susijusi, susijusios kaip kad Dunojaus strategija. Dar labai svarbus yra jūrų elementas. Pirmininkaujant Vengrijai mes džiaugiamės, kad buvo patvirtinta Dunojaus strategija, taip pat E, laukiame žinių apie kitas makroregionės strategijas. Tačiau neatsirado finansavimo naujų šaltinių, naujų struktūrų. Mes turime kalbėti apie tai, kad reikia daugiau lėšų, reikia taip pat daugiau sanglaudos ir naujų idėjų. Savo ruoštų šių metų kovo mėnesį parlamentas patvirtino e, ponios Danutės Hubner rezoliuciją parengtą dėl Atlanto regiono strategijos. Tai yra susijęs su makro regionų strategija ir taip pat pabrėžiama yra kaip svarbu daugia pakopė valdysena E, rezoliucija buvo kalbama ir apie tai, kad reikėtų kuo plačiau taikyti požiūrį iš apačios į viršų. Um, kol kas daugiausiai buvo kalb, daugiausiai kalbama apie Baltijos regioną, apie Dunojaus regioną ir mes turėtume galvoti, kaip e, ši strategija gali būti naudinga visai Europos Sąjungai, kaip tai siesi su regione politika ir kaip galima pasinaudoti naujomis finansavimo galimybėmis, pavyzdžiui, iš Europos investicijų banko. Taip pat ir kaiminystės politikos elementas labai svarbus. E, pranešime ir kalbam apie visus šios dalykus, ypač viduržėmio jūros regioną Kol kas e, šis regionas nėra struktūrizuotas pakankamai. Reikia užtikrinti tarpusavio e, jungtis transporto srityje. Tai galėtų būti susiję ir su tvaraus vystimosi strategija. Kol kas e, naudojamasi sausumos jungtimis labiau, Taip pat nėra labai gerai sujungtos su sausuma salos. Kitas dalykas - aplinkos kokybė. Tai nepaprastai svarbu viduržėmio jūros regionui. Reikia galvoti apie bioįvairovę. Jūros transporto tankumas e, kelia taršos labai didelį pavojų. Ir tai svarbu yra e, žmonėms gyvenantiems abiejose viduržėmio jūros pusėse, taip pat ir turizmui. Kitas dalykas - klimatas, žemės ūkis. Ir labai svarbus elementas - kova su gaisrais. E, turizmo prasme Tai labai svarbus regionas, turintis nepaprastai e, didelę kultūrinę, istorinę, kalbinę įvairovę. Tačiau politinis ekonominis požiūris į šį regioną yra visiškai fragmentuotas. Dar vienas labai svarbus elementas - atsinaujinančių šaltinių plėtra, ypač saulės energijos plėtotė. E, šis regionas kelia daug iššūkių, taigi būtų labai gerai, jeigu turėtume globalesnį požiūrį. Turėtų būti tai ne primestas iš viršaus požiūris, jis turėtų būti pagrystas daugia pakopę valdyseną, kad įvairūs lygmenys galėtų būti atsakingi už e, įvairius projektus ir ES suteiktų papildomą vertę. Aš labai mielai e, išklausysiu jūsų nuomonę šiais klausimais, jūsų pasiūlymų. Galima būtų skirti dvi e, makro regioninės rytis - vakarų ir rytų viduržėmio jūros regionas, e, Adrijos jūros regionas. Tvarkaraštis yra toks. Iki rūpjūtį e, spalio vidurio turime patvirtinti pranešimą, rugsėjai galėtume E, aptarti, e, o šį pranešimą, o kitais metais jau jį patvirtinti. Ir dar kartą norėčiau padėkoti visiems iš anksto už aktyvų dalyvavimą rengiant šį pranešimą. Dėkoju už šį įdomų pristatymą. Pirmiausia, pasisakyti nori kolega Tomas Doč, prašau. Köszönöm a lehetőséget, tisztelt elnök úr, kedves. Dėkui, pirmininkė. Dėkui už galimybę pasisakyti. Išklausiau to, ką pasakė ponas Alfonsi ir norėčiau keletą pastebėjimų pasiūlyti. kalbu remdamasis jo nubrėžtomis pagrindėmis kryptimis. Pirmiausia, noriu pabrėžti, kad pono Alfonsi požiūris yra teisingas. Jis paaiškino savo mintis, pristatė tvarkaraštį, pagal kurį bus rengiamas ir tvirtinamas pranešimas. Aš esu EPP šešėlinis pranešėjas ir viskam pritariu. O Toliau mano konkretesni pastebėjimai. Norėčiau prisidėti prie mūsų darbų šioje srityje ateityje. Kalbame labai daug apie penktąją sanglaudos ataskaitą, kurią pristatė komisija. Joje minimi, minima makro regionų strategija. Sakoma, kad prieš parengiant naujas strategijas reikia atkreipti dėmesį į egzistuojančias strategijas, reikia peržiūrėti rezultatus. E, pirmoji tokia strategija yra Baltijos jūros, o antroji Dunojaus strategija, kuri buvo įtraukta į pirmininkavusios Vengrijos darbų planus. Mums reikia labai išsamei peržiūrėti šias strategijas prieš pradedant renkti naujas strategijas E, būtent tą ir sakė ponas Alfonsi. Aišku, peržiūra turėtų būti pranešimo dalimi. Mes taip pat turime galvoti apie ateitį, reikia numatyti pagrindinius kriterijus ir paskui, vadovaujantis šiais kriterijais, galėsime įgyve, įvertinti dvi dabar veikiančias makro regionės strategijas. Reikia galvoti apie penktąją sanglaudos ataskaitą ir taip pat kitus dokumentus, kurie priimti dėl sanglaudos politikos ateities. Juose kai kur kalbama apie makro regioninės strategijas, apie tai, ką reikia daryti toliau, atliekant peržiūrą. Komitetas, vadovaudamiesis pono Alfonsi pranešimu, galėtų nustatyti kriterijus, pagal kuriuos būtų galima atlikti vertinimą peržiūrą e, makroregioninių makro strategijų, konkrečiai Dunojus ir Baltijos jūros regiono strategijų peržiūrą. Dar pasakysiu, kad diskusijos yra labai savalaikės šiuo klausimu, jos aktualios, kadangi dabar svarstome daugiametę finansavimo programą ateinantiems septyneriems metams. Taip pat kalbame apie teisinės normas kurios bus susijusios su daugiametės programos finansavimo įgyvendinimu. Aišku, taryboje taip pat vyksta diskusijos. Vienas esminis klausimas iškyla diskusijų metu. Ir pranešime turime, šiame pranešime turime labai aiškiai kalbėti apie būsimą e, pro, finansavimo laikotarpį ir programą ir apie, turime kalbėti apie sanglaudos politikos e, vietą daugiametėje finansavimo programoje, taip pat apie makroregioninių strategijų e, vietą sanglaudos politikoje, regioninėje politikoje. Turime galvoti apie tai iš anksto e, pasirinkime diskusijoms, ne, reikia, kad nebūtume užklupti netikėtai. Reikia pagalvoti apie bendresnius principus, pavyzdžiui, laikotarpiui iki 20 metų. Galėtume pagalvoti apie makro regioninių strategijų ateitį ar jų veikimą nuo dabar iki 20 metų. Ponas Alfonsi pateikė labai įdomią mintį. Viduržėmio jūros regionas yra padalytas į dvi tarsi grupės, dvi strategijos bus taikomos regionui. Turiu pripažinti, kad neskaičiai svarbiausi, ne tai svarbu, ar turime turėti vieną ar dvi e, strategijas, egzistuoja skirtumai, tam tikri stipresni aspektai. Bet jeigu mes norime makro regioninės strategijos, tai reikia vienos strategijos visam viduržėmio jūros regionui. Tačiau tai yra mano asmeninė nuomonė. E, šis klausimas tikrai svarbus, reikia dėmesio skirti viduržėmio jūros regionui. Taip pat pranešime kalbama apie Dunojaus ir Baltijos jūros strategijas ir galbūt uh, trečią ar net ketvirtą makro regioninę strategiją skirtą viduržėmių jūrai. Man atrodo, kad pranešėjo požiūris yra tikrai teisingas. Apibendrinsiu, kolegos. Mano nuomonė, svarbu pirmiausia atlikti Dunojaus ir Baltijos jūros strategijos, strategijų peržiūrą ir nustatyti peržiūrė kriterijus. Toliau reikia galvoti, koks yra vaidmuo makroregioninių strategijų e, visoje regioninėje politikoje, koks jis bus per ateinančius septynerius metus. Taip pat reikia strategijos viduržėmio jūros regionui. Ir ponas Alfonsig minėjo, bus arba viena, reikia arba vienos, arba dviejų tokių e, strategijų. Ačiū. Ja, Ačiū. Dabar ponia Lukaševska. E, dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E, ja jest... Dėkoju, pirmininkė. Na, turiu pasakyti, kad aš esu už, pasisakau už makro regionų kūrimą ir manau, kad tai yra vienas iš geriausių būdų gamtiniam ištekliam apsaugoti, e, panaudoti juos kiek galima geriau, taip pat taip pat atskleisti ir turizmo potencialą bei e, žmogiškų išteklių potencialą. Taip pat e, galima užtikrinti geresnį veiksmų koordinavimą siekiant prieigos prie ES fondų. Paprašiau žodžio, todėl kad e, kolega Alfonsi savo įžanginėse pastabose likis sakė, kad taryba domisi strategijomis Dunojui, taip pat Baltijos jūrai bei kitiem regionam ir tai, kas nuveikta šiuose dviejose regionuose, galėtų būti perkelta ir į kitus regionus. Aš pati gyvenu nuostabiame Karpatų kalnų regione. A, tikrai puikiai žinau didžiulį to regiono potencialą, jo išteklių potencialą. Mane tikrai labiau domintų ir, na, šis regionas, kad į jį būtų kreipiama daugiau dėmesio. Gal jis taip pat galėtų tapti vienu iš makro regionų su savo strategija, Taigi man kyla klausimas, ar tai būtų įmanoma padaryti netolimoj ateityje, ar bent jau kol kas koncentruosime į tuos potencialius regionus, kuriuos jau minėjo kolega Fonsi. Apskritai šie klausimai aktualūs ir mano regionui, nes, kaip jis sakiau, tas regionas turi tikrai didžiulį potencialą ir manau, kad jam taip pat reikia suteikti šansą. Jeigu jau dedame pastangas dirbant su kitais regionais, tai manau galima būtų pasistengti ir šio regiono atžvilgiu ir užtikrinti tokį tarptautinį sienas peržengianti bendradarbiavimą. Gal galėtumėt man atsakyti, ar Karpatų makroregionas turi kažkokių šansų ateityje? Jeigu atrankos kriterijus būtų regionų gražumas, tuomet aš esu įsitikinęs, kad Karpatų regionas taptų, įgytų savo atskirą strategiją. Ponas Atsigamakakis. E, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο-τρεις παρατηρήσεις.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 Viduržėmio jūros makro regiono strategija, jeigu jinai bus įgyvendinama, tuomet be abejo jis skirsis nuo strategijų įgyvendinamų Baltijos jūros ir Dunojaus regionuose. Būtent dėl to, kad ji turi kitokias, kitokias e, sienas, siesi su kitais žemynais ir dėl to atsižvelgti į tą specifiką, kadangi e, tai nėra grinai europietiški regionai. Ir ko gero vargu ar ve, yra prasminga lyginti regionus tarpusavyje. Man susidaro įspūdis, e, išklausius pranešėjo, kad jis vengė įvardinti kai kurias problemas, kurios e, galėtų būti suvokiamos kaip bendros viso viduržėmio jūros regiono problemos ir būtų galima svarstyti apie tų problemų sprendimo būdus, remintis tokią strategiją. Pirmiausia, reikia užduoti savo klausimą, ar viduržėmio jūros regiono valstybėse e, yra derama darbo atmosfera, kuri leistų visoms joms bendradarbiauti, ar vis dėlto jos daugiau konkuruoja tarpusavyje, ar net konfliktuoja. Štai pavyzdžiui, e, tokių valstybių reakcija į, pavyzdžiui, žemės drebėjimus. E, tokia gamtinė katastrofa turėtų būti priežastis imtis bendrų veiksmų ir kovoti su tokia problema iš vien. Arba, pavyzdžiui, e, sus, stengti susidoroti su finansiniais krizės e, padariniais. Taigi, mm, reikėtų ko gero konkrečiau kalbėti apie būtent Viduržėmio jūros regiono pietinės pakrantės problemas, nes jeigu mes nespręsime tų problemų, tuomet neverta ir E, kalbėti apie bendrą viduržėmio jūros regiono makro, e, makro regioninę, e, regioninę strategiją. Kitas aspektas yra turizmas. Jeigu mes nuolat konkuruosime kainų požiūriu, siekdami, kad į mūsų šalį atvyktų kuo daugiau turistų ir kad mažiau jų keliautų į kitas šalis, O kaipgi yra, pažiūrėjau, su laivų statyklomis viduržėmio jūros regione? Ar ten ir toliau bus naikinamos darbo vietos? Aš tiesiog vardinu kai kurias priežastis, kai kurias problemas, kurios yra labai aktualios šiame regione. Štai, pažiūrėjau, ir vandens, akvakultūra arba žemės ūkio sritis, e, kur, kurioje galėtume bendradarbiauti. Tačiau kapitalistinėje sistemoje e, reikėtų įsivaizduoti, kad gali egzistuoti lygiavertiškas bendradarbiavimas. Dėkuoju. Ponas Karūna. Ačiū. Pirmininkė, manau, kad ponas Alfonsi gana aiškiai plačiai nušvietė bendrąją kryptį pranešimo e, šiuo svarbiu makro regionių strategijų klausimu. Aš esu socialistų šešėlinis pranešėjas šiuo klausimu. Pasakysiu, kad labai svarbu pripažinti, jog būtina yra atlikti konkrečią peržiūrą. Reikia pasižiūrėti, kokie yra rezultatai e, makro regionų srityje. Kalbu apie Baltijos ir Dunojaus strategijas. Mano nuomonė, reikėtų konkrečiai e, atlikti vertinimą ir užfiksuoti rezultatus. Kitas dalykas e, yra tas, kad makro regionai kaip priemonė gali būti labai gera priemonė. E, reikia, aišku, numatyti labai konkrečius tikslus ir tokiu būdu mes galėtume pasiekti svarių rezultatų. E, taryba yra pateikusi nuomonę dėl makro regionų Ir egzistuoja e, keletas bendrų tikslų. Mano nuomonė, reikėtų mums dabar pasižiūrėti, ką mes iš tikrųjų norime pasiekti. Aš e, sieksiu, kad mes užsitikrintume tikrai pozityvius rezultatus. Ačiū. Dėkuoju ponui Koronai, dabar ponas Vlasek. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já také ocením. Pirmininkė, ponios ir ponai. Aš taip pat esu labai patenkintas, kad kalbame apie šį klausimą. Pranešimas rengiamas savo iniciatyvą, Mes turėtume žiūrėti į dabartinę praktiką ir ateities perspektyvas. Jeigu kalbėsime apie visą viduržėmio jūros regioną, būtų labai svarbu nepamiršti atskirų viduržėmio jūros regiono šalių tarpusavio bendradarbiavimo. E, pavyzdžiui, Europos tarybos kontekste ar savivaldybių e, bendradarbiavimo kontekste, man atrodo, kad tikrai yra pasiekta labai neblogų rezultatų, taigi pabandykime pasižiūrėti, kaip užsitikrintas bendradarbiavimas, kokie yra rezultatai ir galbūt tai galėsime panaudoti tolesniam darbui kaip įkvėpimo šaltinį parlamente. Dar norėčiau pasakyti, kad mano nuomonė kiekviena šalis tikriausiai jaučiasi priklausanti E, kokiam nors makro regionui. Kolega paminėjo Karpatų regioną, bet turbūt reikia nepamiršti ir Alpių regiono ir galbūt visos Europos. Bet ar toks yra tinkamas požiūris į regionę politiką? E, labai bus svarbu parengti pranešimą, taip pat labai svarbu yra atlikti dviejų jau egzistuojančių makroregioninių strategijų peržiūra. Baltijos strategija, kuri pradėta gyvendinti pirmininkaujant Švedijai, pas, taip pat reikia peržiūrėti Dunojaus strategiją ir pagalvoti, ką pritaikyti ateityje kitoms strategijoms. Taip, tai buvo taip pat įdomus klausimas. Ar visa Europa neturėtų būti vertinama kaip makroregionas? Pane Šmit. Merci, monsieur le président. Uh, Euh, monsieur Alfonsi, lors... Ačiū, pirmininkė. Na, prieš tai esame irgi kalbėję apie Dunaus regiono strategiją, bet apie tai kalbant reikėtų turbūt visų pirma susitarti, kas yra makro regionas. Nemanau, kad reikėtų tiesiog dabar skirstyti visą Europą į makro regioną regionus, juk na, svarbiausia tiesiog geriau koordinuoti politiką. Viduržėme jūros regione e, nemažai politikos ryčių persidengia - sanglaudos politika, kaiminystės politika, kitos politikos rūšys. Tad e, bet koks makroregionas turi turėti tam tikrą ribotą tikslų ir siekių skaičių. Tai buvo minėta ir prezentacijoje. Vienas iš tokių, tokių svarbių dalykų būtų aplinkosauga, o taip pat jūros e, greitkelių klausimai yra labai svarbus. Ir Nežinau, ar e, galima e, lyginti makro regionus, nes ne viso ES viskas yra vienodai. Galbūt galėtumėte tiksliau uh, paaiškinti, kodėl Jūs galvojate apie du uh, makroregionus viduržėmio e, jūros regione rytų ir vakarų viduržėmio jūros regionus? Ačiū. Okay, dann Mr. Kelly. Ponas Kelly. Ačiū pirmininkė, labai trumpai. Panašu, kad ši diskusija dėl makro regionų dar tik įsibėgėja. Turėjome Baltijos, Dunojaus strategiją, taip pat pritariu kolegai, kad reikia peržiūrėti iš pradžių tas strategijas prieš pereinant prie kitų. Dabar jau kalbam apie Karpatų, Alpių, Viduržemio ir net Atlanto strategijas. Ponas Karovo taip pat labai gerai pastebėjo, kad e, tokios strategijos turi turėti pridėtinę vertę ir jos turi būti labai tikslingos, konkrečios. Man atrodo, kad Atlanto regione e, galėtumėm koncentruotis į jūrų e, transportą. Taip pat įvairias kitas sritis kurios aktualios tam regione. Taip pat galėtumėm nepamiršti ir atsinaujinančio energijos šaltinių, potvinių, vėjo galios, kurią galime panaudoti, taip pat jūroje statomų vėjo jėgainių. Visa ši atsinaunanti energija tikrai turi didžiulį potencialą Atlanto regione ir reikėtų labiau gal koncentruotis į uh, tokius projektus ir jeigu galima parodyti, kad tikrai jie sukurs pridėtinę vertę, tai tuomet reikėtų juos vykdyti. Tad dar kartą pabrėšiu, kad reikia labai tikslingų, konkrečių projektų ir tikrai reikia peržiūrėti tai, kas jau padaryta iki šiol ir ko pasiekta per ankstesnės strategijas ir tik tuomet eiti prie naujų. Ja, Sean Kelly. Taip, Pone Šonkeli, būčiau nusivylęs, jeigu nebūtumėte paminėjęs sporto temos, bet tą padarėte, puiku. Toliau kalbės ponas Van Nistelroj. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš taip pat norėčiau prisidėti prie šios diskusijos apie regionus. Turėtume tikrai apžvelgti įvairius regionus, įvairiausio dydžio regionus visame pasaulyje. Ir kai e, mokiausi geografijos mokykloje, tuomet man, suvokiau, kad man nėra visiškai aišku, kas apskritai yra regionas. Uh, Europa jungtinėms tautoms atrodo irgi yra regionas, tačiau juk mes kalbame apie žemesnį administracinį lygį ir reikia išsiaiškinti, kokio, kaip veiksmingiausiai išnaudoti to vieno ar kito regiono potencialą. Reikia kalbėti apie mūsų apie artumą mūsų piliečiams, verslui ir panašiai, o ne kalbėti bendrai apie kažkokią tai teritoriją. Reikėtų savo pinigus naudoti labai konkrečiai, o ne abstrakčiai. Ir e, ten būtent, kur e, pinigus išleisti yra prasminga, tai yra vietos lygmenių regionuose e, kur prie to regiono gerovės prisideda konkrečios valstybės narės, pavyzdžiui, Baltijos jūros regionas, Dunojaus regionas jeigu mes visi norime, e, jeigu norime įtraukti visus į tą polonezo šokį, neatsižvelgdami į konkrečius e, e, aspektus, konkrečius nuopelnus, tuomet tai tikrai net neš nieko gero. Mums reikia išsiaiškinti, ar e, makro regionas yra tas vienetas, teritorinis vienetas, kuris mums e, atneš pridėtinės vertės. Mes galime jį vertinti galbūt pagal kažkokius tai muzikinius kriterijus, tačiau e, tai mums neduos jokios naudos. Mums reikia visuomet aiškintis, ką konkretus makro regionas mums gali duoti ir atitinkamai renkti konkrečią strategiją. Pinigus mes juk telkiame iš valstybių narių kišenės ir tuos pinigus naudoja skirtingi regionai. Tačiau, kaip jau sakiau, labai svarbu nustatyti labai konkrečius kriterijus. Ir apie tai būtina diskutuoti. Manau, kad pati koncepcija yra tikrai visai prasminga, įdomi Europai. Viduržėmio jūros regionas iš tiesų labai reikšmingas, tačiau aš nenorėčiau kad makro regionas būtų, taptų kažkokiu pseudo argumentu valstybėms narėms pareikšti, kad mums nebereikia regioninės politikos. Pridėtinė vertė įgyjama tuo met, kai savo veiksmus koordinuoja ir perina valstybės narės. Mes nenorime e, renacionalizuoti re politikos pasinaudodami tuo makro regioniniu aspektu, tuo argumentu. Nežinau, kaip su Atlanto regionu, ar galima būtų įvardinti jį kaip makro regioną, mes galime bet ko prisigalvoti. Tačiau reikia e, suvokti, kokia yra konkretaus regiono perspektyva. Ar tas regionas yra tikrai perspektyvus, ar jisai mums teikia naudos. Tad mums Kaip sakiau, reikia labai konkrečiai išsiaiškinti, kokiai, kokiamis priemonėmis mes e, visą tai galime įvertinti ir apibriežti. Reikia iškoti sprendimų uostų veiklai ir tiems ir kitiems klausimams. Manau, kad būtų tikrai neteisinga, jeigu nacionalinė politika e, taptų regioninės politikos podukra. Tai būtų tikrai blogai. Ačiū. Prieš suteikiant žodį prieš e, pranešėjui, norėčiau paklausti komisijos atstovų. Ar kas nors gali pasisakyti, nori pasisakyti šio klausimu, prašau. Thank you very much. Um, I'm Kadri Ustal, I am... Dėkoju, aš esu Kadri Ustal iš regionės politikos generalinio direktorato. E, gan nesenai dirbu šiame direktorate, tačiau su makro regionų strategija konkrečiai dirbu jau kelis metus. Na, pati vykstanti diskusija tikrai yra savalaikė ir ji labai domina komisiją. Mes visai nesenai baigėme renkti Dunojaus strategiją ir ji jau pradėta įgyvendinti regione. Mes taip pat tarpininkaujame e, tiek dėl Dunaus, tiek dėl Baltijos strategijos ir iš komisijos pusės teikiame visai manomą pagalbą, e, padedame regionams bei suinteresuotom šalim tinkamai gyvendinti tas strategijas ir pasiekti numatytų rezultatų. Toliau dėl makro regionių strategijų ateities Be abejo, reikia pabrėžti, kad komisija dar tik pradeda detalius svarstymus dėl dviejų egzistuojančių strategijų ir esame pažadėję 2013 metais pateiktinimą makroregionių strategijų koncepcijos ir jų vertės. Aišku, suvokiame, kad tam reikia laiko. Vis dėlto dabar galėčiau pasakyti, kad dar tikrai per ankstyvas proceso etapas konkrečiai vertinti strategijų rezultatus, todėl kad, na, nepakanka vien parengti dokumento, reikia įgyvendinti praktikoje tą strategiją. Dar kelios pastabos, kurios galbūt bus jum naudingos ir kurias galbūt įtrauksite į pranešimą. Kelios pastabos apie tai, ko jau pasimokėme, taip pat paminėsiu ir ataskaitą apie Baltijos strategiją, kuri pasirodė prieš kelias savaitės ir tame dokumente yra apibendrinami e, teigiami rezultatai šios strategijos. Tad keletas pastabų, e, jos būtų tokios, beje, kai ką jau minėjo e, kiti kolegos per diskusijas. Suinteresuotų ir dalyvaujančių šalių vaidmuo ir atsakomybė bei jam tenkantis darbas. Šie aspektai turi būti labai rimtai išanalizuoti. Kartais turbūt na, įsivelia tam tikras nesusipratimas, e, lik ir uh, atrodo, kad e, paprašykit komisijos ir jinai už jūs parengs tokią makroekonominę strategiją. Tačiau taip tikrai viskas niekas nevyksta. Tiek Baltijos, tiek Dunojaus e, atvejais matėme, kad reikia labai didžiulio e, įsipareigojimo ryšto iš pačių regionų vietoje iš visų suinteresuotų šalių. Nes be jų mes net negalime parengti tokios strategijos ir jo labiau negalime jos įgyvendinti. Taigi būtent tas uh, įsipareigojimo lygis turi būti labai aukštas. Ir jis turi e, išlikti aukštas net ir po to, kai jau parengiama strategija. Parengus strategiją, parengus jos dokumentą, e, svarbiausias darbas tenka nacionaliniam kontaktiniam asmenim, koordinatoriam. Jie turi tą strategiją įtraukti į savo darbo atvarkę ir turi realiai uh, siekti tų tikslų, nes komisija tikrai už juos e, darbo nenudirbs. Taigi tas įsipareigojimo lygis bei darbas, konkretus darbas yra ypatingai svarbus. Toliau, jei bus pasiūlyta tokia strategija, e, kurios pusė šalių būtų ne ES narės, tai Tokios strategijos atveju reikėtų panagrinėti pajėgumus, reikėtų pasižiūrėti, ar tikrai tos šalis galėtų dalyvauti vienodom sąlygom. Juk turime užtikrinti vienodus interesus ir vienodą įsipareigojimą iš visų dalyvių. Dar vienas dalykas, kuris beje jau buvo minėtas Buvo sakoma, kad negalima lyginti strategijų tarpusavį, bet jos turi tam tikrų bendrų bruožų ir e, tai tikrai yra naudinga. Vienas iš tokių bendrų bruožų būtų štai koks. Kiekviena strategija turi turėti bent nedidelį tikslų ir uždavinių kiekį ir jie turi būti itin aktualūs tam regionui, kuriam ir yra parengta strategija. Manau, kad tuo ir baigsiu savo pasisakymą. Mes su nekantrumu lauksime pranešimo, ypač tų aiškių kriterijų, remiantis kuriais galima išmatuoti pridėtinę vertę. Ir beje, komisija taip pat užsims panašią veiklą ateinančius porą metų, rengiantis įvertinimui. Ačiū. Ja, herzlichen Dank, Frau Ustal. Ačiū. Dabar žodis ponui Alfonsi. Apibendrinti diskusijai. Labai ačiū, pirmininkė, ačiū visiems už pastabas, nuomonės. Dabar tik darbas prasideda, o paskui, kai dirbsime toliau, tikriausiai bus galima bendrai suformuoluoti mūsų mintis, apibendrinti visus pasiūlymus. Ponas uh, Deutsch E, sakė, kad reikia galvoti apie papildomą e, vertę pranešimo. Iš tikrųjų dabar reikia apie makroregionus galvoti, įvertinti mūsų patirtį, nes e, dabar prasideda naujas programavimo etapas regioniai politikai, taigi turime pasižiūrėti, ar strategijos dabar egzistuojančios yra vertingos ir turiu galvoje Baltijos ir Dunojaus e, regionų strategijas ir reikia pagalvoti, ar verta plėsti koncepciją makro regionų visai Europos Sąjungos teritorijai. Ir mes e, turime atsižvelgti tokius dalykus kaip į bendradarbiavimo poreikį, norą ir iš tikrųjų turi atsirasti noras e, kurti tokius regionus. Pone Hubner yra jau parengusi atitinkamą dokumentą, e, kalbama apie Adrijos e, Jonienų jūros regioną. Mes kartu dirbome priėmė prie išvadų ir e, iš tikrųjų viduržėmio e, jūros regionas yra labai didelis, bet reikia vėlgi, galvojant apie bet kokią strategiją, galvoti apie savanoriškumo principą. Mes negalime primesti e, savo požiūrio ar nuomonės. Taip pat buvo išsakyta nuomonė, kad tie makroregionai yra susijęs su ekonominiu augimu. Mes turime galvoti apie tai, kaip užsitikrinti geresnį bendradarbiavimą ir tai yra susiję taip pat su augimu. Galima jį numatyti, pavyzdžiui, plėtoti turizmą, e, nepamirškime ir laivų statyklų E, jų anksčiau buvo, bet dabar beveik nebėra laivų statyklų. E, regioninė plėtra ir jos politika neapima visko, visų priemonių, taigi mes turime taikyti platesnį požiūrį. Buvo taip pat minėta, kad mes, kai peržiūrėsime egzistuojančias strategijas, turime e, parengti kriterijus. Reikia apie tai gerai pagalvoti. Mes turime e, sugebėti pasakyti, kokį atliksime, ve, atliksime vertinimą ir kuris turėtų parodyti, pavyzdžiui, ar e, ar svarbus makro regionai vietinėme kontekste. Reikia mums tvirtų aiškių gairių šiems darbams. Taip pat reikia galvoti, kad teritorijos yra skirtingos, nereiškia, kad žmonės šalia gyvenantis yra visiškai vienodi, tokie patys. Reikia mums tam tikrų iniciatyvų, pavyzdinių iniciatyvų, kurios būtų naudingos makro regionams. Pone Sančias Smith klausė, kodėl tie makro regionai reikalingi. Aš man atrodo atsakiau šį klausimą. Ir uh, ponas Van Nistelroj sakė, kad gali kilti pavojus, jog regioninė politika bus renacionalizuota. Tačiau nepamirškime, kad galima sukurti papildomos vertės, užtikrinti sinergiją tarp regionų. O jeigu mes to neskatinsime, tai gali būti, kad iš tikrųjų pamatysime renacionalizavimą. Jeigu regionai nebendradarbiaus tarpusavyje, regionė politika neleis e, atremti iškylančių iššūkių. O pavyzdžiui, Katalonija ar kažkoks kitas regionas e, negalės įspręsti visų kylančių problemų. Reikia platesnio požiūrio ir e, reikia ieškoti priemonių prieš bandymus nacionalizuoti šias rytį. Reikia veiksmų vietos lygmenių, reikia įtraukti vietos lygmenį, taip pat aišku ir nacionalinis lygmuo turi suvaidinti savo vaidmenį. Mes bandysime uh, dirbti Ir dirbsime su Adrijos Jonėnų jūros regionu, konsultuosimės e, su jo atstovais ir galbūt su kitais. Iš anksto jums dar dėkoju už, taip pat iš anksto jums dėkoju už susidomėjimą šiuo klausimu. Ja. Nuoširdžiai dėkoju pranešėjui. Dabar siūlyčiau padaryti trumpą pertraukėlę keliom minutėm pas mus turėtų atvykti Vengrijos valstybės sekretorius. is already here, so we can start, ladies and gentlemen. Kadangi jis jau atvyko, tai galime ir pradėti, nedelsdami. Thank you.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 So, meine Damen und Herren. Taigi, ponai ir ponios. Ponos ir ponai, tęskime savo posėdį. Prašyčiau nustoti kalbėtis, ypač kolegų iš EPP frakcijos ponios Taksera, ponios Van Nistelroj, ponios Toirer. Galime tęsti darbą. Labai džiaugiuosi, kad pas mus atvyko pirmininkavusios Vengrijos atstovas, kuris pasisakys, pakalbės su mumis apie e, e, infrastruktūros politiką. Ir norėčiau suteikti žodį e, valstybės sekretoriui. Much, um, my... Ačiū pirmininkė, man labai malonu atstovauti ministrui Tamaš Pelegi. Aš trečią kartą lankausi parlamente, mes e, buvome Minske įtre komitete. Buvo malonu e, su jumis dirbti. Mes buvome pažadėję, kai pirmininkavome, e, būti draugiška pirmininkaujančia šalimi. Manau, kad mums pasisekė tą padaryti. E, mūsų pirmininkavimo laikotarpis buvo kupinas įvykių, labai įdomus ir labai malonu, kad bendravome su Europos parlamentu, ypač komitetais, kurie labai svarbus mano ministerijos kompetencija, įskaitant sanglaudos ir regioninę politiką. Aš m, tikiuosi, kad visi e, esate e, gavę ar elektroniniu paštu, ar atspausdintą santrauką mūsų darbo rezultatų per pirmininkavimo laikotarpį. Aš ir kolegos esame pasirenkę jums atsakyti klausimus dėl šio dokumento turinio ir e, klausimus apie mūsų darbą per, atė, per praėjusį pusmetį. Dabar aš pratęsiu savo pasakojimą vengrų kalbą. Pirmininkė, gerbiami nariai, Ponios ir ponai, labai ačiū už tai, kad suteikėte galimybę pas jūs apsilankyti. Dar kartą sveiki visi. E, sveiki ir tie, kurie klauso mūsų posėdžio per internetą. Virželio 30 baigėsi mūsų pirmininkavimas. Prieš tai jos pusmetis buvo labai sėkmingas, e, daug įvyko įvairių įvykių. Aš džiaugiuosi, kad jau trečią kartą lankausi jūsų komitete ir kad galiu papasakoti jums, ką mes pasiekėme regionės politikos srityje. Taip pat pakalbėsiu apie tai, kokie laukia darbai mūsų ateityje. Buvo numatyta mūsų daug tikslų regioninėje regionės politikos sityje. Mūsų šūkis buvo stipri Europa. Regionė politika mūsų darbuose buvo esminės svarbos. Mes norime sustiprinti sanglaudos politiką, nes tvirtesniai, stipresniai Europai reikia augimo, užimtumo, konkurencingumo. Būtent tokiu būdu ES gali užtikrinti subalansuotą labiau ekonomiką, gali būti konkurencinga visame pasaulyje. Mes numatėme stiprią sanglaudos politiką, kuri gali sureaguoti į iššūkius ir tai tapo mūsų, taps mūsų svarbiausia priemonė įgyventinant strategiją Europa 2020. Ir po krizės tai labai svarbu, nes reikia užtikrinti, kad kiekviena iš politikos krypčių ES bus, būtų kuo veiksmingesnė. Mes taip pat turime taupiai E, naudoti savo išteklius. Manau, kad sanglaudos politika yra įrodė, kad ji yra veiksminga. Taip pat, aišku, yra dar e, ir šioje srityje, ir kitose politikos srityse neišnaudotų galimybių. Dėl mūsų strategijos ir darbo mes atsižvelgėme į bendrąją ekonominę padėtį, taip pat dabartinę sanglaudos politikos būklę. Pagal savo strateginius tikslus siekiame pabrėžti, kokia svarbi yra sanglaudos politika, e, kaip svarbu užtikrinti jos veiksmingumą, rezultatyvumą ir matomumą. Sanglaudos politika buvo labai svarbi mūsų darbo atvarkėje. Mes siekėme patraukti žiniasklaidos dėmesį, e, labiau paviešinti šią politikos E, kryptį, kaip aš sakiau, mes siekėme būti pirmininkaujantį šalis, palanki Europos parlamentui ir renkėme daug sustikimų ir su parlamentu, ir su, aišku, su taryba, ir komisija. Mes siekėme, kad nebūtų tarp institucinių konfliktų, kurių šiek tiek atsirado po Lisabono sutarties ir mes norėjome veiksmingo sprendimų prieimimo. Mes e, e, siekėme kuo labiau akcentuoti teritorinius aspektus, regioninę politiką, jos svarbą gyvendant strategiją Europą 2020, taip pat diskusijos, rengėme diskusijas dėl sanglaudos politikos ateities. E, mes e, rengėme e, keletą, surengėme keletą renginių dėl teritorinės dimensijos ir sanglaudos politikos. Vyko išsamios diskusijos apie komisijos pasiūlymus E, dėl penktosios sanglaudos ataskaitos ir mes norėjome, e, kad būtų baigtos diskusijos ir kaip galima greičiau patvirtinti teisės aktai dėl naujo programavimo laikotarpio. Mes išsamei įvairiuose formuose aptarėme aktualius klausimus, pavyzdžiui, strateginį planavimą, tematinės kryptis, integruotą požiūrį rezultatų svarbą akcentavome taip pat ir e, įgyvendinimo e, dalykus. Jums leidus, ponios ir ponai, aš norėčiau keletą žodžių tarti apie tai, kokiu rezultatų pasiekėme. Ir paminėsiu keletą renginių. Mes uh, džiaugiamės, kad taryba patvirtino išvadas dėl penktosios sanglaudos ataskaitos. Sanglaudos politikos istorija pirmą kartą tokio, tokiu aukštų lygių buvo patvirtintas bendrų reikalų taryboje oficialus dokumentas, tai vyko šių metų vasario 21 dieną. Tarybos išvadoje numatytos sritis, dėl kurių valstybės narės sutarė Taip pat apibrieštos temos, dėl kurių reikėtų toliau diskutuoti, galvojant apie tolesnį darbą taryboje. Valstybės narės sutinka su tuo, kad sanglaudos politika yra viena iš svarbiausių Europos integracijos priemonių ir kad reikia užtikrinti veiksmingumą didesnį. Bendrųjų reikalų taryboje ministrai E, surengė orientacinės diskusijas, taip pat pabrėžė savo ryštą e, siekti tvirtos sanglaudos politikos. Kovo 29.30 surengėme direktorių atsakingų už teritorinę plėtotę konferenciją. E, tai vyko Budapešte, buvo parengtas tekstas po susitikimo ir pateiktas, e, pateiktas tekstas e, gegužės 19 neformaliam ministrų susitikimui. Mes taip pat surengėme aukšto lygio susitikimą Butapešte kovo 30 e, balandžio 1 dėl sanglaudos politikos ateities. Kalbama buvo apie teminės kryptis, lankstumą, taip pat apie sanglaudos politiką, kurioje svarbiausiai būtų rezultatai. Po šio susitikimo buvo patvirtinti e, dviejopi tikslai pagal tem, teminės kryptis, taip pat buvo pabrėžta, kad reikia e, sanglaudos politiką derinti prie strategijos Europa 2020 ir kad reikia užtikrinti jos veiksmingumą. Delegatai taip pat pabrėžė, kad veiksminga sanglaudos politika e, turi būti lanksti Kiekvienas regionas turi būti skatinamas kaip galima veiksmingiau panaudoti savo potencialą. Valstybės narės e, taip pat pabrėžė, kaip svarbu siekti rezultatų sanglaudos politikoje. Buvo kalbama apie tai, kad ateityje reikia apibrėžti sąlygas, vadovaujantis patirtimi ir nebereiktų didinti administracinės naštos. Mums pirmininkaujant intensyviai buvo dirbama e, veiksmų, e, struktūrinių veiksmų darbo grupėje. Buvo rengiamos tarybos išvados ir struktūrinių veiksmų darbo grupė pateikė pasiūlymus dėl sanglaudos politikos ateities. E, viena svarbiausias buvo įvykis Vengrijoje surinktas dviejų dienų ministrų susirinkimas. E, Godoli mieste ir buvo taip pat kalbama apie strategijos Europa 2020 svarbą e, pasiūlyta strategija, kuri sanglaudos politiką e, suderintų su strategija Europa 2020 kitomis sektorinėmis politikos kryptimis. Taip pat yra apibriežti svarbiausi veikėjai ir priemonės, kurios galėtų sustiprinti e, teritorinę sanglaudą. Taip pat yra apibriežtos naujos gairės e, sanglaudai ir sektoriniai plėtotėjai. E, vyko plačios tarp vyriausybinės e, konsultacijos, po to buvo paskelbtos pirmininkaujančios šalies išvados e, Valstybės narės e, vienbalsiai patvirtino atitinkamus principus. E, būtent tai, kad reikia užtikrinti integruotą požiūrį ir daugia pakopęs partnerystės. Veiksminga sanglaudos politika yra, e, buvo viena iš svarbiausių minčių, apie kurias kalbėjo ministrai susitikime gegužės 20 dieną. Taip pat buvo kalbama apie teisėkuros pasiūlymus, e, apie juos bus paskelbta artimiausioje ateityje. Dar noriu pakartoti, kad valstybės narės e, vieningai pritarė sanglaudos politikai orientuotai į rezultatus ir veiksmingumą. E, šis įsipareigojimas ir vizija gali paskatinti e, atitinkamai e, derinti ir kitas politikos kryptis. Mes siekiame, kad būtų pritarta pagrindiniams strateginiams dalykams. Taip pat išanalizavome, išanalizavome kokia rizika yra susijusi su uh, sanglaudos politikos įgyvendinimu. Mes e, padarėme parengiamai darbą būsimoms diskusijoms dėl būsimų reglamentų sanglaudos politikoje ir diskusijoms apie e, sanglaudos politiką po 2030 metų. Galiausiai norėčiau padėkoti regionės plėtros komiteto nariams už paramą mums pirmininkaujant. Šis komitetas labai profesionalių darbų pranešimais prisidėjo prie mūsų pastangų, taip pat aktyviai dalyvaudamas mūsų renginiuose. Mūsų laukia labai svarbus laikotarpis. Sanglaudos politika ateityje reikalauja deramo pasirengimo ir reikia, kad mes naujus procesus pradėtume įgyvendinti kaip galima greičiau. Mūsų pirmininkavimo e, prieš paskutinę dieną komisija paskelbė pasiūlymus dėl daugiametės finansavimo programos e, Tai yra labai svarbu. Mes savo susitikimuose su ponė Bienkovska pabrėžėme, kad Lenkijos atstovė, kad e, Lenkijos kaip pirmininkaujančios šalies laukia dar da, daug iššūkių. Teisės aktų projektai bus e, svarstami ateityje, bus e, akcentuojama atitinkama e, kompetencija, apibriežti atsakingi asmenys ir aš tikiuosi, kad jūs e, diskusijos aktyviai dalyvausite. Mes turime užtikrinti sanglaudos politiką, kuri leistų taupiai veiksmingai naudoti mūsų išteklius, kad jie atitiktų strategiją Europą 2020. Kaip ir praeitie mes tikimės, kad gerbiami šio komiteto nariai mus parems. Ačiū. Ja, herzlichen Dank, Herr Staat. Dėkoju, ponui Kovač. Norėčiau savo ruoštų padėkoti Jums, kadangi mes taip pat labai džiaugiamės galėdami, galėję su Jumis bendradarbiauti. Mes žinome tarybos poziciją, parlamentas taip pat išreiškė savo poziciją įvairiuose pranešimuose. Ir bus tikrai labai įdomu, ko bus e, pateikti konkretūs reglamento pasiūlymai. Aš manau, kad ir artimiausiais mėnesiais mes šiame komitete, e, atsiprašau, mes pastaruosius šešerius mėnesius puikiai bendradarbiavome su kolegomis iš Vengrijos e, šiame komitete ir dabar suteiksiu žodį mūsų kolegoms, pirmiausia, koordinatoriui ponui von Nistelroj. Wel, ook graag dank om zo net bij het scheiden. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti, kad šio pereinamų laikotarpiu per nuo vienos pirmininkaujančios valstybės prie kitos pirmininkavimo laikotarpio mes gali, turime mhm. galimybę išklausyti Vengrijos, kos, ko buvo pasiekta, kokios pažangos buvo pasiekta. Didžiausia pažanga mano manimu E, yra susijusi su pačiais įdomiausiais dalykais, įdomiamis temomis. E, kalbame apie sąlygų nustatymą, apie e, išmokų mm, asignavimų iš regioninių fondų vertinimą, kaip visą tai vyksta valstybių narių lygmenių. Aš manau, kad reikia visuomet stengtis, kad toks e, likščių panaudojimas būtų kiek manoma veiksmingesnis, bet ir kita vertus mes e, darytume spaudimą valstybėms narėms, kad jos laikytųsi ekonominės valdysenos e, principų ir teigiamai vertintų šį, šios principus. Teodolo aš tai, sustikime taip pat e, buvau. Ir e, prisimenu, kad mes po posėdžio e, šiaip jau turėjome išvykti iš karto namo, tačiau aš likau dar vieną dieną ilgiau, norėjau pasižiūrėti, kaipgi ten viskas vyksta. Aš mačiau, kad savivaldybės vadovai ten mm, mm, yra sukūrę puikią infrastruktūrą, puikus keliai, puikios gatvės. Taigi, manau, kad kartais iš tiesų yra svarbu, kad tokiuose mm, sustikimuose dalyvaujantis asmenys turėtų realias galimybės e, pasižiūrėti, kaip gyvena regionai, kaip, kaip kas tenai vyksta. Gaila, kad tokios galimybės mes tuo metu neturėjom, na, bet galbūt ateityje tai bus e, daroma tinkamiau. O šiaip aš manau, kad jūsų darbų planai, jūsų darbo atvarkė, ypač teritorinė darbo atvarkė e, buvo labai svarbi. Teritorinės e, matmuo buvo įtrauktas ir į e, Lisabono strategiją. Ir parlamentas siekia lėšų šiam aspektui padidinimo 7 procentais. Ir dabar E, mes žinome, kad bendras lėšų padidėjimas sieks 33 procentus. Juk čia mes gauname tikrą, realią pridėtinę vertę visai Europai. Ir aš manau, kad tai yra puikus rezultatas, kurio, prie kurio prisidėjote ir jūs mūsų padedami. Turėčiau dar vieną klausimą. Lėšų būsto statybai, socialinio būsto statybai panaudojimas prieš porą metų buvo pakei, atitinkamai pakeistas e, reglamentas šiai temai skirtas. Čia Romų grupiai ar kitoms socialinėms visuomeninėms grupėms galima būtų taikyti to, to reglamento nuostatas ir palengvinti jų gyvenimą. Aš nežinau, kaip tas reglamentas yra įgyvendinamas kitose valstybėse narėse, Vengrijoje. Vengrijai ir Rumunijai tai ko gero pats aktualiausias klausimas. Uh, Galbūt jūs galėtumėte šiek tiek plačiau pakalbėti šiuo klausimu, ar e, kažkaip situacija e, pasikeitė nuo to reglamento prieimimo, ar vis dėlto lėšų panaudojimas pagerėjo. Dėkoju. Liberalų vardu kalbės ponas Toiro. Ačiū, pane valstybės sekretoriau, mėlyjei kolegos. Pirmiausia, turiu pastebėti, kad e, pirmininkaujančios Vengrijos atstovai labai aktyviai dalyvavo diskusijose, kai mes reiškime susirūpinimą dėl e, žiniasklaidos laisvės šioje šalyje ir taip pat diskutavome apie e, konstitucijos pakitimus. Aš norėčiau tą paminėti e, savo pasisakymo pradžioje, e, kadangi manau, kad ne vienas kolega šiuose rūmose e, jau turėjo tikrai keist, keist, keistai jautėsi, nagrinėjant tos klausimus, nemaloniai jautėsi. Tačiau kalbant apie dalykinius klausimus, reikia pasakyti, kad Vengrija dirbo labai profesionaliai. Ir, uh, ypač daug dėmesio skirdama makro regioniniam bendradarbiavimui. Vengrija labai didelį vaidmenį suvaidino Dunojaus strategijos įgyvendinime ir už tai mes labai dėkojame, kadangi Dunojaus strategija žymiai prisidės prie e, stabilumo e, pietričių Europoje e, užtikrinimo ir taip pat ir mažumų klausimai galbūt ateityje nebevaidins tokio didelio vaidmens, jie nebebus tokie opus kadangi viskas e, buvo, buvo stengiamasi viską įgyvendinti praktikoje, išspręsti tas problemas. Ir aš manau, kad ir ateityje Vengrija šioje srityje e, vaidins reikšmingą vaidmenį. Tačiau iš esmės aš norėjau pasisakyti dėl kito. Rytoj mes čia komitete balsuosime dėl pranešimo. Mano pranešimo, kurį aš pateikiau savo iniciatyvą dėl sanglaudos ir e, struktūrinių fondų lėšų panaudojimo, e, kuri, kuris yra labai skirtingas e, įvairiose regionuose. Yra kai kurie regionai, kuriuose labai aktyviai naudojamas šią finansinę galimybę, yra kūriamos naujos darbo vietos, organizuojamas technologijų perdavimas ir yra mažiau išsivystę regionai, kurie E, kuriems tos lėšos tikrai teikia labai daug naudos, tačiau yra kitų regionų, kurie nepakankamai aktyviai naudoja tas lėšas, tą lėšų potencialą. Aš norėčiau žinoti, kaip jūs, kaip pirmininkavusios Vengrijos atstovas, e, vertinote tą padėtį. Jo labiau, kad jūs es, e, esate iš valstybės, kurioje e, kuri turėjo kovoti, kuri, kuri turėjo panaikinti senasias sovietinės e, planinės ekonomikos struktūras. Kodėl jūsų manimų kai kurie regionai neturėjo e, galimybių ar nelabai norėjo, nebuvo linkę panaudoti veiksmingai lėšų, kurie, kurios buvo numatytos e, iš struktūrinių fondų? Pirmininkas, dėkoju. Dabar Tomas Deutsch. Köszönöm a lehetőséget, tisztelt elnök úr, kedves. Ačiū pirmininkė. Valstybės sekretoriau, jei leisite, aš taip pat norėčiau išsakyti tris pastabas ir papildyti jūsų pateiktą informaciją, kuri buvo labai konkreti. Jūs pateikėt labai objektyvų vaizdą dėl jūsų pirmininkavimo. Per Europos parlamento plenarinės sesijas bent du ar tris kartus mes e, aptarinėjome ne objektyvius klausimus ir ne faktus, o ties politinės idėjas. Ir e, Vengrija buvo užsipuolama, tai buvo politiniai išpoliai iš kai kurių frakcijų, atstovų, e, iš kairiųjų partijų. Ir jie sakė, kad jų e, politika yra pagrįsta, aš tam nepritariu, tačiau jie sakė, kad tai yra pagrįsta ir visai teisinga į darbo tvarkį traukti ir tokius politinius klausimus. Juk jai yra valstybė narė, kuri pirmininkauja Europos Sąjungai, tai tuomet ji turi rodyti gerą pavyzdį kitom šalim ir tai yra susiję ne tik su jos kaip pirmininkančių šalies darbu, bet jie apskritai turi atstovauti bendras europinės vertybės ir turi rodyti gerą pavyzdį kitom šalim. Visų pirma, noriu pasveikinti Vengrijos vyriausybę. Ji tikrai neleido, kad e, tos politinės diskusijos išblaškytų juos arba nukreiptų nuo tikslo. Ponas Orban sausio mėnesį pristatė programą ir nuo jos nenukrypo, jos laikėsi. Tad visuomet buvo kovojama ir laikomasi tos krypties. Vengrija tikrai sunkiai padirbėjo, ji baigė pirmininkavimą ir tuo pat metu Vengrija įgyvendino ir regioninę politiką. Ir aš kalbu ne tik apie jos gyvendinimą kaip pirmininkaujančios šalies, bet apskritai apie šios politikos gyvendinimą. Tai akivaizdžiai rodo, kad buvo teisingai suprasta kairiųjų kritika, ją buvo atsižvelgta. Ir aš manau, kad Vengrija tikrai parodė puikų pavyzdį, kuriuo galėtų pasiekti ir daugelis kitų valstybių narių. Toliau mano kita pastaba gal nelabai kukli, tačiau aš labai džiaugiuosi tą poziciją, kurią taikė pirmininkaujantį šalis. Ji tikrai buvo nusiteikusi geram bendradarbiavimui su parlamentu ir mane tai džiugina. Manau, kad būtent tokios pozicijos ir turi laikytis pirmininkaujančios šalys Mm, ir tokiu būdu gali išvengti tam tikrų dalykų, kurie nepatinka mūsų piliečiams. Mūsų piliečiams kartais atrodo, kad diskusijos tarp institucijų yra visai bevaisės, nereikalingos ir taip toliau, o jūs savo pavyzdžių tai paneigėte. Jūs taip pat apibendrinote tarybos išvadas dėl sanglaudos politikos po 2013 metų, kalbėjote apie būsimus darbus. Tačiau reikėtų nepamiršti ir to, kad per pastaruosius dešimtmečius e, buvo sukurta tam tikra procedūra, tai yra taryba teikia pasiūlymus dėl sanglaudos politikos, parlamentas tuo lik ir džiaugiasi, bet norėtų matyti daugiau finansavimo, taryba norėtų mažinti tą finansavimą. Mes šiandien visai nesenai aptarinėjome biudžeto projektą 2012-iesiams ir vėlgi susidūrėme su tą pačią problemą. Pateiktas komisijos pasiūlymas, parlamentas juo džiaugiasi, taryba nori sumažinti tuos skaičius, o parlamentas jiem pritarė arba netgi nori juos didinti. Na, e, dėja, kaip visada taryba nenori tiek daug lėšų skirti sanglaudos politikai kaip parlamentas. Ir kągi matom, numatyta sekančiam septynių metų laikotarpiui. Vėlgi taryba, kuri iš dalies sutarė su parlamentu dėl sanglaudos politikos, bet vis dėlto taryba nenori nusileisti dėl išlaidų. E, nors tikrai dėl ateinančių septynių metų Džiugu matyti, kad tarybos pozicija nėra tokia raši. Dar keli dalykai. Visų pirma, Romų strategija ir Dunojaus strategija. Dėl šių dviejų strategijų norėčiau paklausti, ką jūs apie jas manote. Koks bus šių strategijų poveikis per ateinančius septynis metus ir kaip tai įtakos anglaudos politiką? Ačiū. Ja. Okay. Ir pateikta labai daug klausimų, kurie yra susijęs su labai skirtingomis rytimis, dėl to siūlyčiau atsakyti valstybės sekretoriui visus šios klausimus. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen eh, képviselő úrak, akik a kérdéseket. Ačiū pirmininkė, dėkoju kolegos Dėkoju už jūsų klausimus. Norėčiau kai kurios iš jų apjungti ir bendrai atsakyti. Ir norėčiau e, šiek tiek laiko skirti visiems jūsų minėtėm klausimam. Be abejo, sanglaudos politika mums ypatingai svarbi ir mane nudžiugino kolegos Vanistelroj pasisakymas, jo patirtis ir jei pažvelgsite apskritai į Europos projektą, tai akivaizdžiai pamatysite, kad egzistuoja geras santykis tarp valstybės sekretorių, tai labai svarbu ir politinėme kontekste ir labai dažnai tikrai svarbu išeiti iš tų pastatų, iš tų salių ir eiti į gatvę, pažiūrėti, kaip realiai vyksta piliečių gyvenimas, koks yra tas tikrasis gyvenimas. Tad jūs būtent tokį variantą ir pamatėt jum, ir tikrai džiaugiuosi. Beje, tai yra naudinga ne tik jūsų komitetui, bet ir visiems kitiem komitetam, kurie domisi šalimis, kuriam įdomu pamatyti, kaip valstybėse narėse įgyvendinama sanglaudos politika ir būtent tokiais atvejais reikia pamatyti tą tikrą gyvenimą. Kitą savaitę biudžeto kontrolės komiteto atstovai vyks į Budapeštą ir aš juos sutiksiu ir vyksime Mm, pažiūrėti, kaip yra įgyvendinami projektai, finansuojami iš ES lėšų. Ir e, manau, kad Europos parlamentui ir jo nariams labai svarbu pamatyti, kaip viskas vyksta vietoje. Tai ypatingai svarbu dėl tam tikrų teritorinių klausimų. Manau, kad e, visos diskusijos dėl regionės politikos, dėl sanglaudos politikos yra labai svarbios. E, noriu pabrėžti vieną labai svarbų pasiekimą praeitą rudenį ir informaciją žiniasklaidoje dėl sanglaudos politikos. Aš tikiuosi, kad visi matote, kaip padėtis keičiasi ir galiu beje pateikti statistinių duomenų. E, parodyti, kaip akivaizdžiai yra įgyvendinama sanglaudos politika. Ji vystėsi tarp 2008 ir 2009 ir klaidų skaičius tame laikotarpyje ženkliai sumažėjo. Sanglaudos politika ypatingai svarbis rytis, tai yra horizontalaus vystimosis rytis. Ir ji tikrai tas rytis, kurie galima spręsti pagrindinės problemas visai Europai, taip pat tas problemas, kurios aktualios regionams. Pavyzdžiui, tokias kaip Romų mažumos ar kitų visuomenės pažydžiamų grupių problemas. Ponas Vanistelroj uh, uždavė klausimą. Ir pasakysiu, kad labai svarbu, jog sanglaudos politika remtų Romų mažumos įtraukimą. Ir tai jau yra daroma. Na, o atsakant į pono Doč klausimą, galiu pasakyti, kad galiu pateikti daugiau detalių dėl to, kaip apjungti sanglaudos politiką ir Romų integracijos strategiją, kaip tai padaryti ES. Kalbant apie konkretų projektą, Svarbu pabrėžti, kad taip, pradžioje buvo problemų, bet galiausiai šis bandomasis projektas bus įgyvendintas. Jis labai svarbus visam parlamentui ir vienas iš Vengrijos fondų e, remia darbo vietų Romų bendruomeniai sukūrimą ir ką tai reiškia. Yra sukūriamos mažos vidutinės įmonės ir juose įdarbinami Romų mažumos atstovai. Kai kurios įmonės yra įsikūrusios sostinėje, o kitos Borošot e, apylinkėje ir e, mes skiriame paramą šiom MVI e, verslui pradėti. Ir taip pat daug dėmesio skiriame ir miestų e, vystimosi projektams, kurie taip pat yra labai naudingi Romų bendruomeniai. Be šių projektų taip pat yra regioninės operacinės programos, kurios taip pat įtraukia statybų sektorių, miestų plėtrą, taip pat gyvenimo sąlygų Romų mažumai gerinimą. Atsakant į kitą klausimą, kur uždė panas Torar, dėl uh, įsisavinimo, galėčiau pasakyti, kad uh, taip, Vengrijoje taip pat egzistuoja ši problema, taip pat turime problemų dėl lėšų įsisavinimo, bet uh, kalbant apie mūsų įsipareigojimus, uh, tai turiu pasakyti, kad viskas yra proporcinga. Jei pažiūrėsite į mokėjimus, taip, mes šiek tiek atsiliekame, bet jei pažiūrėsite į vidurkį visų valstybių narių, tai pamatysite, kad mes atsiliekame netaip jau daug. Beje, dabar Vengrijoje stebimi labai svarbus pokyčiai ir mes tai nuolat kartojame, akivaizdus skirtumai lyginant su praeitos vyriausybės darbu, tai yra dabar žymiai, žymiai sparčiau yra E, atliekami mokėjimai. Žymiai greičiau yra išmokamos lėšos ir tai akivaizdžiai duoda gerų rezultatų, tai reiškia, kad projektai yra įgyvendinami. Taip pat iš patirties galiu pasakyti, jog jei supaprastiname procesus, o supaprastinimas beje buvo dar vienas iš mūsų akcentuojamų žodžių pirmininkavimo metu, tai tas supaprastinimas taip pat padeda įsisavinti lėšas. Ir galiausiai, atsakydamas į pono Deutsch klausimą, pasakysiu štai ką. Jis e, išskyrė dvi svarbes temas, du svarbius klausimus ir e, jie labai svarbus mūsų darbui sėkmingam darbui. Tikrai džiaugiuosi, kad pavyko sukurti Dunojų strategiją, taip pat Romų strategiją, taip pat Europos pagrindų sistemą Romų strategijai. Šie klausimai tikrai mums labai artimi, tad apie juos ir pakalbėsiu. Ehm, pirminis klausimas buvo dėl sanglaudos politikos ir pažeidžiamų grupių. E, tai pasakysiu, kad taip, sanglaudos politikoje visuomet buvo daug e, koncentruojamas į šias pažeidžiamas grupės ir mes taip pačiam klausimui skiriame daug dėmesio, nuolat stengiamės įtraukti į bet kokius procesus šias pažeidžiamas visuomenės grupės. Tai buvo įrašyta ir į mūsų darbo programą 2017-2013 metams. Ir kiekvieną kartą keičiant tą programą mes taip pat akcentuodavome, kad reikia nepamiršti tų pažeidžiamų grupių ir įtraukti jas taip pat į visus procesus. Turbūt prisimenate, kad taryba dirbo kartu su parlamentu kai buvo patvirtinti pakeitimai šiem reglamentam. Toliau Europos sistema dėl e, Romų strategijos. Galima sakyti, kad tai yra Europos politikos skirtos Romų bendruomenės klausimams vienas iš kertinių asmenų. Ir mes e, sukūrėme tam tikras gairias, tam tikrą bendrą sistemą, kurią dabar turės naudotis visos valstybės narės e, ir tai taip pat suteiks galimybės atitinkamom bendruomenėm pasinaudoti ir ES lėšomis. Tai labai svarbu sanglaudos politikos kontekste. Uh, Tačiau taip pat reikia pabrėžti, kad yra būtinas lankstumas, nes jei nebus lankstumo, tuomet negalėsime atsižvelgti į skirtumus tarp teritorijų, nes tie skirtumai ir pačiose valstybėse narėse egzistuoja ir tarp valstybių narių. Taip, akivaizdu, kad šis klausimas aktualesnis kai kuriom valstybėm narėm e, nei kitom. Ir manome, kad Romų politikos esmė turėtų būti ne tik remti Romų bendruomenę, bet ir visas kitas uh, pažeidžiamas grupės, kurios yra išstumtos iš visuomenės. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas vaikam, seniem žmonėm. Tikimės, kad įgyvendinant ES 2020 strategiją taip pat bus akcentuojamos šios grupės ir kad bus remiamos šios grupės. Toliau kitas jūsų klausimas dėl Dunojaus strategijos. Na, turbūt paminėjus Dunojaus strategiją visuomet galvojame apie išteklius. Suprantame, kad e, nėra naujų išteklių, yra tik tie, kuriuos turime. Ir kalbėdamas iš savo patirties, galiu pasakyti, kad žinau, jog valstybės narės gali rasti išteklių, kuriuos galėtų įtraukti šios strategijos įgyvendinimą. Ir būtent šią prasme sanglaudą įgyvendinimą ne tik ES lygių, tačiau ir pačiame Dunojaus regione. Labai svarbu kurti uh, didesnę sanglaudą įgyvendinant šią uh, e, makro regiono strategiją, taip pat svarbu nepamiršti ir subsidiarumo principo. Mes tikrai turime pasitikėti ir pasikliauti valstybėmis narėmis, tačiau taip pat turime nepamiršti ir uh, vietos lygio valdžios institucijų, savivaldybių ir, kaip minėjo ponas Toyer, visi šie aspektai labai svarbus regionui. Aišku, negalime pamiršti istorinių problemų, mažumų klausimų, sienų, uh, E, reikia, aišku, spręsti šias problemas, negalime jų ignoruoti, tačiau tuo pat metu turime parodyti gerą bendradarbiavimo pavyzdį, įtraukiant skirtingas suinteresuotas šalis, e, vietos valdžios institucijas, europinės institucijas ir taip toliau. Galima sakyti, kad yra naujos rušies bendradarbiavimas, kuriantis naują e, strategiją Ir mes, aišku, didžiuojamės šią Dunojaus strategiją, didžiuojamės tuo, kad būtent mūsų pirmininkavimo metu buvo dėl jo susitarta ir emocinė prasme mes taip pat esam prisirišę prie šio projekto. Ačiū. Ja, herzlichen Dank. Dann möchte ich. Nuoširdžiai ačiū. Ir pradėkime kitą klausimų raundą, kurį pradės ponas Kelly. Yeah, Labai ačiū trumpai. Taip pat norėčiau pagirti pirmininkavusią Vengriją už puikų darbą Europos e, labui, ypač už tai, kad pasiekė pažangos e, mums rūpimoje srityje, sangalaudos politikos srityje. Tai bus svarbu per ateinančius metus žiniaslaidos įstatymas, konstitucija. Mano nuomonė, galbūt parlamento lygmenį per daug dėmesio buvo šioms problemams skiriama. Tie, kurie norėjo šį klausimą e, kelti, gal e, ir nuoširdžiai tą darė, bet galbūt sutiks ir su manimi. Ministras pirmininkas labai aiškiai pristatė jūsų poziciją ir e, aš iš tikrųjų noriu pasakyti, kad labai svarbu, kad būtų laikomasi nuosekliai savo pozicijos, nes šiais laikais politikai nebūtinai tą daro. Manau, kad neturite nieko gėdytis šioje srityje. Strasbūre ir Briuselėje e, kalbėjau daug kartų ir taip pat e, jau išsakiau savo padėką. Dar noriu kartą padėkoti e, poniai Gioriai, nežinau ar teisingai tariu jos pavardę, jis sugebėjo atsakyti į mūsų visus klausimus, sureaguoti į kritiką, labai šalta, rami išliko visą laiką ne visuomet, kai pirmininkauja šalis, galime e, matyti taip gerai pasirodančių žmonės. Vengrija iš tikrųjų puikiai viską atliko ir per savo pirmininkavimo pusmetį labai daug ko prisidėjo prie Europos projekto. Taigi labai Jums ačiū ir sveikinu. Jūs tikrai sėkmingai dirbote. Ja, Dėkoju už Jūsų pasisakymą. Dabar ponas Angolakakis. Ευχαριστώ κύριε Πίπερ. Ε, καταρχήν μια γενική τοποθέτηση, ένα γενικό σχόλιο. Εγώ... Dėkui, ponė Piperi. Gal pradžioje bendras pastebėjimas. Man visiškai e, Ne, man visiškai nepatiktų, jeigu mano šalyje būtų e, priimti tokie konstitucijos pataisimai, kaip kad įvyko Vengrijoje, bet aišku, Vengrijos žmonės e, dėl to nusprendė uh, Taigi neturėtume kalbėti apie tai, ne dėl to aš paprašiau žodžio, kad e, apie tai kalbėčiau. E, norėčiau pasakyti pirmiausia, kad kiek aš žinau, Vengrija kenčia nuo kapitalizmo krizės pasiekmių. E, įsivaizduoju, kad nedarbo lygis aukštas, o, o augimas yra gana žemas, taigi situacija nėra labai gera. Būtų įdomu um, pamatyti, gal ministras galėtų pateikti mums konkretesnių skaičių, kad galėtume geriau suvokti, kokia yra šalies situacija. O taip pat dar norėčiau jums pateikti keletą klausimų. Pirmasis. Buvo kalbama apie tai, kad taryba atsisakė padidinti sanglaudos politikos finansavimą. E, parlamentas norėjo 8,5 procentų padinimo, taryba sutiko su 5,2 procentais. Kaip, e, kaip bus su tomis lėšomis? Kitas dalykas, aš išklausiau labai atidžiai ministro, buvo kalbama apie penktąją sanglaudos ataskaitą. E, valstybės narės taryboje dėl jos didelė dalimi sutarė, bet yra ir tam tikri nesantaikos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 E, dėkuoju pirmininkė, norėčiau pasveikinti pirmininkausią Vengriją, kaip daugelis kolegų. Norėčiau pateikti porą konkrečių klausimų. Aš esu iš Rumunijos, iš vieno regiono. Iš tikrųjų, Vengrijai sunkiai sekasi įsavinti ES lėšas, tačiau mano re e, regione mes esame Mes e, esame aukščiau vidurkio ir mes e, daug bendradarbiavome su Vengrija, su e, pasienio regionais, vyksta tikrai geras pasienio regionų bendradarbiavimas su Vengrija, o tai mums leidžia nutiesti kelią per e, Šeged ir tai buvo padaryta per labai trumpą laiką e, yra gyventinami iš viso du projektai e, tarptautinių magistralių tiekimo ir viskas vyksta labai gerai. Taip pat vienas vandentvarkos projektas įgyvendinamas tikrųjų tokia veikla gali suartinti šalis. Norėčiau paklausti apie trečiąjį tikslą e, tarp regionėme bendradarbiavime. Šioje srityje tai labai svarbu rytų Europos valstybėms. Anksčiau mus skyrė sienos, o dabar šis bendradarbiavimas iš tikrųjų labai e, daug žadantis. Ačiū. Dėkoju už šį klausimą. Turime dar keletą minučių, nebėra daugiau norinčių nieko klausti, todėl puiku, kad galime dabar skirti likusi laiką e, sekretoriui, valstybės sekretoriui e, Kovač, kuris atsakys į šios visus klausimus. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a e, képviselőknek. Labai ačiū, pirmininkė. Dėkoju gerbiamiems nariams už klausimus. Noriu E, kreiptis į poną Kelį, į poną Van Nistelroj ir pasveikinti e, juos dėl to, kad jiems neblogai sekasi perprasti vengrų kalbos subtilybės. Buvo paminėta Godoliu e, ir kiti pavadinimai, aš jau pats nebekartuosiu, paminėta pavardė Giori, viskas buvo labai teisingai ištarta. Labai vertinu, kad jums tai, kad jums e, rūpi Vengrijos vidaus politika. Manau, kad reikia apie šios dalykus kalbėti e, atitinkamuose formuose, pavyzdžiui, per e, plenarnės sesijas parlamento taryboje ar spaudos konferencijas. Mes tada galime sureaguoti į visus klausimus, galime deramai atsakyti. Tikiuosi, kad mes, kaip pirmininkaujanti šalis, buvo, veikėme labai skaidriai. Dėkuoju ponui Angurakės už klausimą. Jūs kalbėjote apie situaciją Vengrijoje ir aš sureaguosiu į tai, ką jūs sakėte. Birželio 13 ir 24 vadovų taryba dėl Graikijos priemė labai svarbius sprendimus. Buvo suteikta pagalba Graikijai, taip pat e, sanglaudos fondo parama numatyta tam, kad Graikija galėtų grįžti į augimo kelią. Laukiame dabar komisijos pasiūlymų konkretesnių šiais klausimais. Dėl kitų metų biudžeto taryba nesutiko su pasiūlytų padidinimu, bet dar pamatysime, kaip viskas bus. Aišku, reikės žvelgti į dabartinę krizę ir eurozonos problemas aišku, vyksta valstybių lygmenių konsolidavimo pastangos ir tai taip pat E, susijęs su tam tikrais suvaržymais, bet aš tikiuosi, kad pavyks išspręsti šias problemas kaip galima greičiau. Dabar dėl padėties Vengrijoje. Jūs kalbėjote apie rodiklius. Galiu jums e, palankiai atsakyti dėl nedarbo. E, Dabar reiškiasi pozityvios tendencijos, taip tą patį galiu pasakyti ir apie ūkio augimą. Norėčiau pacituoti išorės šaltinius. EPBO. E, Vengrijai yra pateikusi prognozių, numatomas BVP padidėjimas 3,5 procentais per ateinančius metus. Manau, kad skaičius yra tikrai labai geras. Mes taip pat e, daug dėmesio skiriame e, vidaus vartojimui. EPBO e šį elementą taip pat gerai palankiai sureagavo ir numatomas EBO BO prognozėse augimas 3 procentų e, biudžeto perviršys 3 e, procentų, taip pat e, išlaidos sumažės nuo 88 iki 77 procentų. Taip pat E, vienas milijardas eurų yra atidėta tam, kad galėtume ateityje finansuoti iškilsiančias problemas, jei to reikės. Yra sumažinta administracinė našta įmonėms. Yra numatyti vidutinio laikotarpio ilgalaikiai tikslai, kaip dar toliau mažinti administracinę naštą dėl finansinių poreikių. Galiu pasakyti, kad Vengrijos padėtis yra gera. E, esame išleidę obligacijas 10-30 e, metų. E, tai leidžia spręsti dabartinės finansinės problemas. Kinijos ministras pirmininkas lankėsi Vengrijoje neseniai, jis kaip tik lankėsi dar ir Londone bei Berlyne. Kinija norėtų dalyvauti finansuojant Vengrijos nacionalinę skolą. Galima paminėti didesnės bendrovės ODO PAL, e, Telekomą, Vodafoną, Ericssoną e, šios įmonės kalba apie investicijas e, maždaug 2 milijardų eurų vertės. Dėkuoju Jums už klausimą. Ponas Matula pateikė klausimą. Aš jam dėkuoju šį klausimą. Kalbėjau su Rumunijos transporto ministru, dalyvavome, dalyvavome posėdėje bendrame. kuriame buvo kalbama apie e, teritorinių vietos išteklių plėtojimą, apie tarptautinius projektus, pasirašėme tarptautinių susitarimų abiejų šalių vardu. Taip pat daug dėmesio skyrėme pasienio regionams ir vietos projektams susitikime. Sustiprinome bendradarbiavimą e, šioje srityje, taip mūsų ryšiai yra labai geri Vengrija yra centrinėje Europoje, turime nemažai kaimynų, todėl daug dėmesio skiriame e, bendradarbiavimui pasienio, tarp pasienio regionų ir mes norime, kad būtų daugiau dėmesio skiriame e, trečiam tikslui. E, palankiai žiūrime į komisijos pasiūlymą dėl kitos daugiametės finansavimo programos. Uh, norėtume, kad būtų, daug, kad būtų ir toliau akcentuojama tarp e, tautiniai projektai, kad būtų skiriamos lėšos, kad, būtų, kad būtų padidintas finansavimas ir pabrėžiamas veiksmingumas. E, Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė mums labai svarbi. E, pasienio regionų bendradarbiavimo kontekste buvo peržiūrėtas e, reglamentas atitinkamas, to užsijima atitinkama ministerija Vengrijoje. Mes dar laukiame komisijos pasiūlymų šiuo klausimu. Jie turėtų paaiškėti rūpiučio pabaigoje. Ja, damit sind die Fragen der Kollegen. Dėkoju, į kolegų klausimus buvo atsakyta. Dėkoju valstybės sekretoriui iš Vengrijos ir jūsų komandai už tai, kad e, čia atvykote, už jūsų darbą. Labai džiaugiuosi, kad galėjome teigiamai žvelgti praėjusius šešis mėnesius, net jeigu ir buvo tam tikrų nesutarimų tarp tarybos ir parlamento, kas visuomet yra būdinga mūsų bendradarbiavimui ir mes labai, mums įdomu bus pažvelgti, kaip darbas vyks po vasaros atostogų. Dar kartą labai dėkoju Jums už Jūsų vizitą.